Good morning, colleagues. We're going to make a, a prompt start to our. Labas rytas, kolegos. Pradėsime klausimus dėl žiniasklaidos pluralizmo ir laisvių ES. Tik tai porą valandų turime šiam klausimui, taigi turėtume pradėti netrukus. Laukiame vėluojančių narių kol kas. Manau, kad dvi valandos yra nepakankamos e, tokiam e, svarbiam e, klausimui. Kontekstas šiuo metu situacija taip pat labai dramatiškai keičiasi šioje srityje. Tai yra akivaizdu. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti čia esančius ir tuos susidomėjusius mūsų parlamento narius. Taip pat pranešėja Barbara Spinelli, kuri taip pat pasisakysi. E, ji rengia pranešimą dėl žiniasklaidos pluralizmo e, ir laisvės ES. Šiandienos posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu tiems, kas jo klauso kitur. Taigi, prieš e, perdama žodį barbarai, pranešėjai, noriu štai ką pasakyti. Tai, ką mes vadiname spaudos laisvę yra visada buvo demokratinių idėjų ir Europos idealų progreso dalis. E, be jokios abejonės žiniasklaidos laisvė yra e, kaip ir kvalifikacinis kriterijus e, valstybėms, kurios siekia įsitoti į ES. Tai taip pat yra ir vienas iš principų, kuriuos ES įtraukė į savo užsienio politiką. Valstybės, norinčios bendradarbiauti, turi patikimo šioje srityje pasirodyti. Tačiau situacija keičiasi ir ne visada yra ideali ir štai šio, šių klausimų metu bandysime apibriežti, kas yra žiniasklaidos laisvė. E, išgirsime ekspertų šioje srityje pasisakymus Na, bet prieš tai išklausysime pranešėjos. Taip pat yra parengtas, e, pra, prane, parengtas e, tyrimas e, mūsų politikos departamento. Šis tyrimas yra dėl žiniasklaidos laisvės ir žiniasklaidos pluralizmo ES. Taigi siūlau su juo susipažinti. šių klausimų metu detaliau šiuos aspektus aptarsime. Na, o dabar žodis pranešėjai tam, kad ji pristatytų e, šių klausimų svarbiausius aspektus. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Iš anksto dėkuoju ekspertams, kurie pasisakė šių klausimų metu. Uh, Aš e, su pranešėja rengiu vieną e, pranešimą skirtą žiniasklaidos laisviai. Ir galiu Jūs patikinti, kad e, mums tikrai labai svarbios visos Jūsų idėjos. Taigi, aš norėčiau, kad šiuo klausimu prasidėtų bendras darbas, kuriuo metu mes galėtume pasinaudoti ir Jūsų patirtimi, Jūsų idėjomis ir įtraukti jas į mūsų pranešimą žiniasklaidos laisvę žiūriu supras, remdamasi savo kelių dešimties metų, kelių dešimtmečių patirtimi žiniasklaidos rytyje. Aš, aš buvau žurnalistė. E, žiniasklaida turi ne, nepriklausyti nuo politikos, nuo ekonomikos interesų. Ir e, pastaruoju metu situacija pablogėjo lyginant su 2013 metais, kuomet parlamente buvo renktas kitas pranešimas skirtas šiai temai. Aš kalbėsiu trumpai, todėl kad norėčiau suteikti kuo daugiau laisvės, kuo daugiau laiko ekspertams. Aš neminėsiu konkrečių šalių, todėl kad mano manimu informacijos pasaulyje problemų yra visur. Aš paminėsiu tik kai kuriuos aspektus, kurie pabrėžia, kurie įrodo, situacijos rimtumą ir kuriuos, manau, reikėtų aptarti išsameu. Visų pirma, netikros žinios, fake news. Žiniasklaidos e, žiniasklaidoje dažnai yra kalbama apie būtent tokias netikras naujienas, e, kai kas kalba net apie e, pasenusią tiesą, etapą po tiesos, E, ji e, yra dažnai naudojama socialiniuose tinkluose. Reikėtų aptarti, pagalvoti, iš kur atsirado tokios e, netikros žinios, kurios plinta internete. Šios netikros žinios iš tiesų yra lyga nuo kurios e, kenčia visų pirma tradicinės žiniasklaidos priemonės. Jos yra šaltojo karo pasiekmė. Po šaltojo karo ir prieš šaltąjį karą buvo dažnai naudojama tokia netikra informacija. Pavyzdžiui, pagalvokime apie Irako informaciją apie Irako E, masinio naikinimo ginklus internete e, yra e, kovojama su tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis ir, pavyzdžiui, laikraščius. E, šis fenomenas primena tą momentą, kuomet buvo e, pradėta leisti spaudą, o vėliau atsirado radija ir televizija. Daugeliu atveju galime prisiminti taip pat e, ir XIX amžiaus kovą už visuotinio balsavimo teisę. Tie reiškiniai nėra nauji, tokie reiškiniai nėra nauji ir jie vis labiau populiarėja. Su smurtu susiduria ne tik žurnalistai, gazdinami ne tik žurnalistai ir informuotojai, bet tenka susidurti vis su dažnesniais, dažnesniais a, a, autocenzūros atvejais tyrimas e, balandžio, paskaptas balandžio mėnesį skirtas šiai problemai pabrėžia, kad e, ši, šiai problemai nėra skiriama pakankamai dėmesio Europos parlamente. Auto cenzūra kelia tikrai didelę baimę. Daro įtaką, jai daro įtaką ir lobistai, ir politikai. baimė yra susijusi su autocenzūra ir dėl pastarosios e, žurnalistų situacija vis labiau blogėja. Tos netikros naujienos, suklastotos naujienos yra slepiamos per taip vadinamą group think. per konformizmą, racionalizuotą į konformizmą. William White teigia, kad tai yra tokia filosofija, par, kuri yra paremta grupės vertybėmis, patogiomis, gražiomis vertybėmis. Terminas groupthink yra mažiau modernus, bet tikslus. Dar vienas aspektas, kurį jau minėjo taip pat ir pirmininkas ir kuris yra svarbus ES demokratijai, yra Kopenhagos dilema. Šalis, kurios nori įstoti Europos Sąjungą, turi laikytis pagrindinių žmogaus teisų hartijos ir žmogaus teisų konvencijos 10 ir 11 straipsnių. Bet jau įstojus į Europos Sąjungą, rodosi, kad jos gali daryti viską, ką nori. Pastaraisiais dešimtmečiais tai matėme, pavyzdžiui, per kišimąsi į žiniasklaidos laisvę Le Lenkijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Hartija, man rodos, labiau pažengus už konvenciją šioje srityje, todėl kad reikalauja ne tik laisvių, bet taip pat ir pluralizmo, žiniasklaidos pluralizmo. Na ir taip pat dėl informuotojų. 2013 m. pranešime yra minimi du straipsniai, kurių reikia tam, kad būtų teisiškai apsaugojami šie asmenys, bet nėra ES teisės akto šioje srityje o valstybėse narėse yra vis labiau remiamas stebėjimą užtikrinančiais teisės aktais. Turėtume daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Dar vienas svarbus dalykas, aspektas e, yra susijęs su ekonomikos krize, kuri paveikia taip pat ir žiniasklaidą. Ši krizė padarė įtaką ne tik laisvėje, bet ir apskritai pačiam žiniasklaidos išgyvenimui. Yra asmenų, kurie jau apskaičiavo, kada apskritai popierinė spauda žlugs. Žurnalistai ir informuotojai saugojami, bet e, vis mažiau Jų atlyginimai yra juokingi, o kartais jiems tenka dirbti netgi nemokamai. Laisvės susijusios su žiniasklaidos laisvė turėtų būti paremtos socialinė Europos hartija ir teisė į orų darbą. Taip pat e, dar viena e, svarbus dalykas yra priemonės, kurias galime panaudoti, tai yra hartija ir konvencija. Uh, reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo remtis būtų, ga, remiantis būtų galima kontroliuoti žiniasklaidos e, demokratiją. Sophie Intveld pranešimas buvo patvirtas praėjusį spalio mėnesį parlamente, aš manau, kad galima juo remtis, nes e, jį rengiant buvo įtraukti taip pat ir piliečių visuomenės ekspertai ir jūs. Jį patvirt, jeigu jį patvirtins komisija ir taryba, Juo remiantis bus galima prašyti pasitelkti sutarties šeštąjį straipsnį. Bet jį galima pasitelkti tik e, šią idėją pritarus vienbalsiškai. Dėkuoju žodis pirmininkui. Ačiū. Barbara, jūs tikrai e, pateikėte esminius aspektus jūsų pranešimo ir struktūrą pristatėte, taigi ačiū už e, šią analizę ir pristatymą. Dabar siūlau žodį suteikti e, pranešėjams. E, paprašysiu visų svečių neviršyti dešimties minučių. Be jokios abejonės šiuo klausimu galima kalbėti ilgai, tačiau paprašysiu apsiriboti dešimčia minučių, nes mūsų kolegos dar tikriausiai norės e, ir klausimų užduoti ir kitus aspektus panagrinėti. Pradėsime nuo prie Luigi Parkų, kuris yra žiniasklaidos pluralizmo ir laisvės centro direktorius. CMPF yra mokslinių tyrimų e, centras, skaidriai veikiantis, kuris finansuoja ES. CMPF visai neseniai paskelbė 16 e, metų ataskaitą žiniasklaidos situacijos stebėjimo. Taigi prašom, ponė Parku. Ačiū pirmininkė. Aš pristatysiu 2016 metų tyrimo rezultatus. Tai yra nepriklausoma studija apie rodiklius ir čia yra įvertinamas e, žiniasklaidos, įvertina žiniasklaidos situaciją e, šalise 2016 e, metai buvo tie metai, kai mes nagrinėjome situaciją S valstybėse, plus keletoje kitų valstybių, pavyzdžiui, Jotkalnyje. Uh, Koksgi buvo pasirinktas metodas? Pirmiausia, keturios e, rytis, 200 e, e, rodiklių, 200 ekspertų komandų Italijoje, Maltoje tyrimas buvo atliktas tiesiogiai CMPF centrinės komandos buvo pirminiai ir antriniai šaltiniai naudojami, e, su ekspertai, žurnalistais kalbėjomės. E, E, kolegų vertinimas taipogi buvo atliktas kiekvienoje iš šalių, e, buvo e, patikrinta, kaipgi iš tikrųjų vietoje kokia situacija. Taipogi internetinė duomenų rinkimo platforma buvo panaudota. Turime dabar parengę algoritmą, kuris, kuriu, kuris atsižvelgia į ekonominius, socialinius, politinius ir kitus faktorius. Uh, E, čia turime e, rizikos ar pavojaus lygius e, didelį, vidutinį, mažą. Kokie rezultatai būtų 16 metų? Pirmiausia, bazinis, bazinė pagrindinė apsauga. Šioje srityje Europa laikosi gana neblogai, nes yra ir konstitucija jos valstybės narėse, ir įstatymai veikiantis. Tačiau pagrindinis pavojus, ko gero, būtų e, dėl prieigos prie, pavyzdžiui, interneto žiniasklaidos, taipogi e, žurnalistų apsauga, kurios šioje srityje situacija nėra patenkinama. Taigi bazinės apsaugos žemėlapis. Vienintelė šalis pažymėta raudonai yra Turkija, o tai buvo padaryta dar prieš neramumus. Turkijos situaciją dar pervertinsime. Bet, kaip matome, situacija buvo rimta ir prieš neramumus. Štai, pavyzdžiui, geltona, matote spalvą kai kuriuose šalise, čia situacija yra prasta. Dabar e, rinkos pluralizmas. Mes e, čia tyrėme koncentracijas ir kitus aspektus. Taigi rinkos pluralizmas. Žiniasklaidos savininkų koncentracija, tai būtų labiausiai neraminantis aspektas. Dar yra komercinio turinio aspektas neraminantis aspektas bendrieji rezultatai, matome, kad raudonas spalva rodo Bulgarijai ir Luksemburgui. Na, Luksemburgas yra maža valstybė, reikia e, panalizuoti, kasgi ten vyksta. Tačiau taip pat matome, kad daug yra e, geltonos spalvos, kur rinkos e, pluralizmui vidutinio dydžio pavojus kyla. Toliau kitas dalykas e, - politinis nepriklausomumas. Tai yra bandymas įvertinti žiniasklaidos politizavimo lygis. Čia matome didesnės rizikos, štai pavyzdžiui, situacija taipogi. Ką galiu paminėti? Štai, tarkime, vidut, šiek vidutinio lygio, gal net artėjant prie aukšto lygio pavojaus, galima pasakyti, kad yra tokia sritis kaip e, politinė kontrolė medi, žiniasklaidos e, grupių. Na, o dabar, jeigu pasižiūrėtume į žemėlapį, tai vėlgi matome, Turkija labai prastai atrodo. Taip pat Juotkalnyjoje problemų yra. Na ir dar raudoną šviesą matome ir Slovenijoje bei Vengrijoje visos kitos šalis e, e, taipogi nelabai daug nutolusios nuo tos raudonos šviesos, bet vis dar geltona joms dega žemėlapyje. Toliau socialinė įtrauktis, kitas kriterijus. Čia bandėme įvertinti, kaip yra pažeidžiamos visuomenės grupės čia. Atrodo, pavyzdžiui, moteris, žmonės su negale, mažumos ir panašiai. Tyrimų rezultatai štai kokie. Ne visur situacija yra patenkinama. E, vis rimtesnė problema tampa prieiga prie žiniasklaidos mažumų tarpe. Tačiau yra tokių šalių, kur, pavyzdžiui, mažumos apskritai net nepripažįstamos kai kurios, tai čia situacija dar prastesnė. Na ir dar dėje mus nustebino, kad moterų naudojimasis ar prieiga prie žiniasklaidos yra žemo lygio. Pasižiūrėkime į žemėlapį, matome, kad Turkija vėl prastai atrodo, Graikijoje taip pat raudonai matome mm, raudona spalva ir Latvijoje taip pat. Na, bet taip pat daug geltonos spalvo žemėlapyje, taigi situacija nėra jau tokia gera. Na, o kas dėl žalios spalvos, tai tiesiog vidurkis išvestas ir gauta žalias spalva, nebūtinai reiškia, kad viskas labai gerai ir ta žalia spalva nuspalvo, nuspalvintose valstybėse. Na, o dabar padarysiu, pristatysiu išvadas. Žiniasklaidos pluralizmo stebėjimas yra priemonė, kuri patikrinta ir išbandyta yra. E, du testus prieš porą metų 19, e, ir, o prieš tai dar 9 valstybėse darėme. Taigi šis instrumentas yra puikiai panaudotinas. Mūsų surinkti duomenys yra prieinami, galite su jais susipažinti mūsų svetainėje. Šį projektą finansuoja ES. Taigi duomenimis gali naudotis mokslininkai, politikai, kas tik tai nori, pavyzdžiui, kas nori, arba, pavyzdžiui, žurnalistikos studentai. Į nuolat naudojamas instrumentas gali būti labai naudingas toks, siekiant įvertinti situacijai ir rizikais, suprasti. Ir jeigu reikia, atitinkamą politinį atsaką galima situacijai tai e, parengti. Mes dabar bandysime žiūrėti, kaip kinta situacija. E, 2018 metų tyrimui taipogi yra rengiamasi. Šio instrumento naudojimas tikriausiai bus tęsiamas, nes mes manome, kad jis yra labai naudingas kaip iš ankstyvo perspėjimo sistema ir kaip signalas gali būti panaudotas, pavyzdžiui, teisėkūros korekcijoms. Nes, pavyzdžiui, kai matome, kad situacija yra neraminanti, e, galime tiesiog pasigilinti į konkrečią sritį ir ištaisyti glūdinčias problemas. Na, situacija nėra tokia gera, kokios mes tikėjomės. Yra čia nemažai pavojų įvairių, Tačiau mes ir toliau dirbsime, stebėsime situaciją ir tikiuosi, kad bus įmanoma sureaguoti, kai tik tai bus užfiksuotos problemos. Ačiū, ponė Parku. E, jūsų skaidrės ir analizė iš karto po klausimų bus interneto svetainėje patalpinti. E, tačiau jeigu norite pateikti klausimų dabar kažkas, tai, tai galėsite taip pat e, tai padaryti. Na, o dabar uh, E, siūlau e, perduoti žodį ponui Tais Berman, jis yra vyriausiasis patarėjas e, atstov, atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais biure. Ir tai yra labai svarbus partneris bendradarbiaujant su ES. Taigi prašom, tai žodis jums. It is with deep pleasure that I'm. Dėkuoju, Klaudai. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas grįžti prie, prisiliesti prie politikos dar kartą. Aš dirbu Vienoje, esbo, kur esbo kontekste mes esame, dirbame vienintelėje Mm, tarp vyriausybinėje žiniasklaidos kontrolės institucijoje. Mes stebime situaciją, pateikime rekomendacijas. Mes tai darome nepriklausomai. ESBO pradžioje buvo sukurta e, dialogų vystyti dėl karinių klausimų, bet vėliau buvo nuspręsta, kad spaud, kad saugumas e, nėra tik susijęs su kariniais klausimais. Jis taip pat yra susijęs, pavyzdžiui, ir su pagrindiniu e, teisų apsauga. Kai teisės yra pribuojamos, e, mažėja taip pat ir saugumas, ne tik individualiems asmenėms, bet ir visai visuomeniai. Štai dėl ko nuo šaltojo karo Mūsų organizacija skiria dėmesio ir laisvėms. Deja, šiuo momentu mes neturime atstovo skirto žiniasklaidos laisvėjai. Biuras yra, bet mes nesugebame e, paskelbti viešų deklaracijų, todėl kad mm, trūksta tokios e, figūros. Neturime generalinio sekretoriaus, neturime uh, E, vyriausiojo komisaro nacionalinėms mažumoms ir mes nežinome, kiek laiko tai truks. Galime pasakyti, kad teikti, kad esbo yra tam tikroje komos e, situacijoje šiuo metu. Šiandieną norėčiau pristatyti tris svarbiausius iššūkius Europos Sąjungai. Visų pirma, uh, saugumas, žurnalistų saugumas, todėl kad vis daugiau jie dažniau susiduria su grasinimais, priekabiavimu, gazdinimu. Ir tai vyksta visose 57 šalyse. E, skaitmeninis perėjimas ir jo pasiekmės yra dar vienas svarbus klausimas. Turėtume klausti, kaip turėtume saugoti žiniasklaidos laisvę, keičiantis e, situacijai, e, e, vystantis pluralizmui ir kaip reikėtų atžvelgti į technologinės, technologinius pokyčius, pavyzdžiui, kaimo vietovėse. Ir dar vienas iššūkis yra susijęs su tuo, kad institucijos ne visada laikosi savo įsipareigojimų. Jie kovoja su teroristais, kovoja su neapykantos kurstimu, ir ekstremizmu. E, ir dažnai kontroliuoja valstybinius transliuotojus. Tai neužtikrina mm, žodžio laisvės. Taigi pirmas klausimas - žurnalistų saugumas. Mes esame labai susirūpinę dėl to, kad vis dažniau žurnalistai susiduria su gazdinimais, priekabiavimu. Jie yra labai matomi juos lengva pasiekti. Jie dalyvauja, mm, veikia visose vietose, kur yra įtampos, jie sprendžia dilemas, pristato nuomonės ir dėl to juos lengva pasiekti. Niderlanduose, iš kur aš esu, 62 procentai žurnalistų pastaraisiais metais mm, buvo grasinama. Procentams žurnalistų buvo grasinama. Uh, E, tai buvo, pavyzdžiui, tokie grasinimai kaip e, nužudimo arba išprivartavimo grasinimas. Mūsų biure buvo paskaptas pranešimas šią temą. Vyrų šovinizmas prieš moteris dažnai daro įtaką, neigiamą įtaką požiūrį į žurnalistus. Ir netgi yra tokių politinių lyderių, kurie mano, kad žiniasklaida yra žmonių priešas. Dėl e, šio pavojaus e, nukenčia demokratija ir prasideda autocenzūra. Prieš skelbiant informaciją apie kontroversiškus klausimus, dažnai žudomas klausimas, ar verta tai daryti, nes tikrai po to bus susidurta su grasinimais. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas Europos parlamentui, jie, jis turėtų daryti spaudimą, nes žinau, kad nėra ją pakankamai atsižvelgiama. Teisėjas auga nesima pakankamai daug veiksmų prieš gazdinimą, žiniasklaidos atstovų gazdinimą priekabėjimą prie internete. Tai turėtų pasikeisti. O to cenzūra netitinka atviros visuomenės interesų. Reikėtų rasti tam tikrų, ieškoti tam tikrų sprendimų. Kūrybingumas gali būti užtikrinimas tik užtikrinus e, žiniasklaidos atvirumą. Taigi negalima toleruoti agresijos prie žurnalistus, prie žiniasklaidos atstovus. Mm, reikėtų į agresiją skirtą jiems e, žiūrėti panašiai kaip į agresiją prieš policininkus. Antras iššūkis - skaitmeninis perėjimas. Facebook ir Google dabar tapo vyriausiaisiais pasaulio redaktoriais. Ir už, iš šių dviejų svetainių yra uždirbama daugiau negu 60 procentų reklamos e, pelno. Mes e, turime suprasti, kad e, Junktinėje karalystėje daugiau negu trečdalis, trečdalyje kaimo vietovių jau nebėra spausdinamos papirinės spaudos. Taigi jokie žurnalistai nevyksta į tarybos posėdžius, vietinės savivaldybės tarybos posėdžius, e, nėra pristatomi vietos rinkimai. Tai pasakytina taip pat ir apie Prancūziją, pavyzdžiui. Ir tinklarašiai ir piliečių, piliečių žurnalizmas bando pakeisti, užpilti šią spragą, bet to nepadaro. Aš todėl tai ko vyriausybės arba kiti svarbus subjektai gali daryti didelę įtaką žiniasklaidai. Ir e, internetas tapo E, informacijos šaltiniu, bet pluralizmui kyla pavojus. Mes turime suprasti šį e, pokytį, ES gali padėti, užtikrinant, kad e, būtų daug variantų, pavyzdžiui, būtų galima siekti finansavimo žiniasklaidos finansavimo ir kad būtų galima vystyti naudingesnius verslo modelius. Jūsų departamentas, politikos, departament, politikos departamento ataskaita skirta žiniasklaidai, tinkamai analizuoja sunkumus, su kuriais susiduria žiniasklaida ir uh, spaudimą uh, kai kuriuose šalyse. Trečias aspektas - įsipareigojimai ir realybė. Kai kurios vyriausybės nori grįžti prie cenzūros, kovodamos su taip vadinamomis netikromis naujienomis, fake news, dezinformacija, propaganda. Bet e, mes turėtume necenzūruoti jų, o pabrėžti, kad tai yra netikra informacija. Ir daugelį žurnalų, pavyzdžiui, Le Monde, tai jau yra tapę prioritetu. Eist Stratkom tai daro taip pat bet tokį dėmesį skiria tik iš Maskvos siunčiamiems signalams, informacijai. Pavyzdžiui, informacijai, kuri yra skirta ES diskredituoti. Kovo mėnesį mūsų atstovas Mijatovič mm, paskelbėjo jungtinę deklaraciją dėl spaudos laisvės, dėl žodžio laisvės ir netikros informacijos kartu su partneriais Jie rekomenduoja netaikyti cenzūros ir investuoti į kokybę, e, skelbti, kuomet tos, ta informacija yra netikra ir šviesti viešą, viešą visuomenę. E, taip pat viešieji transliuotojai mm, e, susiduria su sunkumais. Lenkijoje vyriausybė kontroliuoja žiniasklaidą. Mes e, žinome, kad 220 žurnalistų, kurie dirbo viešojoje žurnalistikoje, buvo atleisti pastaruoju metu, juos atleido Lenkijos vyriausybė. Deja, kai kurios valstybės mm, mano, kad laisvės, pagrindinės laisvės neturėtų užkristi kelio kovo su terorizmais. Mūsų, su teroristais. Mūsų biuras e, pabrėžė daug kartų, kad mm, e, iš tiesų nuo to nukenčia laisvės. Žurnalistai turi teisę saugoti savo šaltinius. Niderlanduose nėra apsaugota ši žurnalistų teisė. Mes pabrėžėme tai ne kartą, bet dėja nesėkmingai. Teisės teisės aktai skirti kovai su neapykantos skatinimu taip pat gali pakengti laisviai, pavyzdžiui, Vokietijoje taip jau yra. Ir didelės baudos gali e, sukelti taip pat e, paskatinti ir prevencinę, prevencinę cenzūrą Facebook'e. Na ir. E, žurnalistai gali būti netgi įkalinami apkalint, apkaltinus juos šmėštu, tai turėtų pasikeisti. E, reikėtų remtis Maltos pavyzdžių, kuomet šiais metais, kur šiais metais buvo pakeistas žiniasklaidos ir šmėštų teisės aktas. Parodėsiu žemėlapį. Raudonas spalva yra pažymėtos šalis, kur šmeištas uh, vis dar už šmeižtą vis dar baudžiama remiantis baudžiamuoju kodeksu. Daugelie šalių reikėtų nebausti už šį nusikaltimą, reikėtų m, mm, ištaisyti situaciją tam, kad būtų remiamasi laikomasi pagrindinių teisų. Dėkoju. Dėkoju. Aš manau, kad e, tai yra tikrai puikus e, momentas pabrėžti su sunkumus, su kuriais susiduria žurnalistai. Žinoma, jūs kalbėjote daugiau negu jums buvo suteikta, jūs buvęs Europos parlamento narys, tai yra beveik normalu. Taigi dabar suteiksiu žodį Renatai Šrioderiai, Europos žurnalistų federacijos direktoriai kurios pristatyti nereikia. Renate, žodis jums. Thank you very much. Thank you very much, the uh, chair. Thank you very much to the Libe committee. Labai ačiū. Ačiū pirmininkaujančiai valstybei, Libe komitetui už tai, kad surengė šį tokį svarbų posėdį. Taip pat norėčiau padėkoti Barbara Spinelį, kuriai teko labai svarbi užduotis Taigi mes atstovaujame 40 e, asociacijų, asocijuotose valstybėse narėse. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už e, pranešimą, kuris e, yra iš pluralizmo centro. Kiekvienais metais kriterijų vis daugėjo, instrumentas labai naudingas, jisai turėtų būti išdalintas visiems nacionaliniams vienetams. Neseniai buvau Airijoje, e, ten kvestionuojama žiniasklaidos koncentracija, rezultatus pateikėme ir parlamentarų dėka mes galėjome sutrukdyti, kad e, susilietų tarpusavėje žiniasklaidos e, priemonės, tai yra gerai. Mes pritarėme susirūpinimui, kuris buvo pareikštas, kad e, pluralizmui, žiniasklaidos pluralizmui ir informacijos įvairoviai kenkia žiniasklaidos priemonių susiliejimas. Aš pradėjau dirbti prieš 25 metus kuri pri, su, su tokia institucija, kuri propaguoja e, žiniasklaidos priemonių pluralizmą. Negaliu peikti parlamento, tačiau vis tik tais e, šis planas nepasitvirtino dėl valstybių narių, kuriuose labai pasireiškia Merdoko ir kitų lobizmo žingsniai. Taigi mano, praneš, mano pirmtakai pasakė, kad situacija dar labiau pablogėjo, o dabar mes jau esame susidūrę su labai didelė žiniasklaidos priemonių koncentracija bei kitomis problemomis, kurias čia pabandysiu išdėstyti. Visiškai suprantamas dalykas kad politinėje darbo tvarkėje, pačiame jos priekyje yra įrašyta uh, E, kova su netikromis naujienomis. Tačiau kol e, nesuprasime, kokios yra priežastys to, e, nepasieksime siekiamų tikslų. Labai greitai viskas keičiasi, koncentracija vis labiau didėja tiek nacionalinėme, tiek vietinėme lygmenyje, jūs kalbėjote ir apie kaimą. Ir tai vėlgi daro tokią situaciją, kuria tokią situaciją, kada neaišku, kas ką daro. E, žiniasklaida yra labai svarbi ir dėl to reikalinga kurti atitinkamus teisės aktus ES mastu. Reikia kovoti su fake news, o tam e, vienas iš kovos būdų yra žiniasklaidos priemonių pluralizmas. Taigi mes vertiname visas pastangas dedamą šią linkmę ir <clears throat> rytoj Estija, kaip pirmininkaujanti valstybė, renks seminarą žiniasklaidos priemonių pluralizmo tema. Aš tikiuosi, kad po to seminaro seks ir veiksmai, ir generalinė asamblėja neseniai sukritikavo komisijos Europos komisijos sprendimą pritarti Skype'o įsigijimui. Jį įsigijo Merdoko kampanija. Parlamentas nusprendė, kad ta transakcija e, duos tik nedidelę galimybę plėsti Skype'ui ir valstybėms narėms, e, kurios to suinteresuotos. Europos komisija neatsižvelgia į Merdoko poziciją e, Junktinėje karalystėje, Fox ir Sky Austrijoje, Airijoje, Italijoje veikė. Merdokas piktnaudžiavo savo valdžią bei įtaką. Mes sakome, kad labai daug į ką nebuvo atsižvelgta, kalbama apie e, rinkos dalį, tačiau ne apie leidybinę vertę. Dabar e, įmonių, e, dabar žiniasklaidos priemonių įvairovė per pastaruosius metus tapo tik iliuzija. Aš norėčiau papasakoti kokias rekomendacijas valstybės narės priemė pereitais metais. Valstybės narės turi priimti ir pritaikyti reglamentus dėl žiniasklaidos priemonių nuosavybės, tokiu būdu vengti mm, koncentracijos, tokiu būdu mm, bus sukurtas didesnis e, žiniasklaidos priemonių pluralizmas, kas yra gerai. Naujų teisės aktų kurti nereikia, nes jų jau yra pakankamai, tačiau reikia, kad ES tuos aktus tinkamai, teisės aktus tinkamai teisėtų, e, taikytų. Yra ir kitų teisės aktų, kurie nėra teisingai taikomi. Na, o dabar norėčiau papasakoti kai kuriuos jūsų jau paminėtus faktus, kurie mus labai neramina. Čia turiu galvoje žurnalistų statusą ir apsaugą. Labiausiai, daugiausiai problemų kelia žurnalistų apsaugos standartai. Rezultatai iš ties neramina. Italijoje, Itali... E, Bulgarijoje, e, Vengrijoje, Turkijoje ir kitose kai kuriuose šalyse daugelį e, šio, kyla didžiulis, didžiulė grėsmė žurnalistų saugumui. Mes matome pagal tuos duomenis, kad žurnalistai susided, e, susiduria su cenzūra, su autocenzūra, su fiziniais užpuolimais, su grasinimais internetu ir visą tai patvirtino kiti kontrolės mechanizmai, kurie, ačiū Dievui, egzistuoja. Tai buvo patvirtinta Europos tarybos platformoje, kuri nagrinėjo žurnalisto apsaugos ir saugumo klausimus ir galima konstatuoti, kad valstybės narės nesugeba užtikrinti, kad žurnalistai dalyvautų, e, saugiai dalyvautų diskusijose. E, e, jūs visiškai teisus, kad Kopenhagos kriterijai yra svarbus, tačiau kadangi šalis priklauso Europai, Europos Sąjungai, jų negalima taip jau įtakoti. E, reikia ginti žiniasklaidą, kad ji galėtų savo vaidmenį atlikti, tačiau taip nėra. Mes esame įsitikinę, kad parlamentas mums padės. Mes norime pabrėžti, kad ES būtina ministrų taryboje priimti tas nuostatas dėl du žurnalisto tų saugumo įgyvendinti. Ir taip pat reikėtų šią linkmę dirbti labai intensyviai, kadangi dalis valstybių turi per, peržiūrėti savo teisės aktus dėl žiniasklaidos priemonių uh, nepriklausomumo, e, kad viskas e, atitiktų žmogaus teisų konvencijos principus. Šis pranešimas turi būti surašytas, tačiau to nepadarė nei viena ES valstybių. Nei viena valstybė nepradėjo peržiūros proceso ir mes manome, kad tai gėdinga. Dar vienas dalykas, kuris mūsų požiūrių labai svarbus, kai kalbame apie žurnalistų svarb... E, dar... E, saugą, tai yra jų darbo sąjungos. Mes labai džiaugiamės, kad 2015 metais tai buvo įtraukta į e, pluralizmo stebėsenos procesą. Le, Latvija, Lenkija, Slovakija, Ispanija um, e, ir Airija visos yra šalis, kurioje kyla rizika ir tai yra pakankamas pagrindas skelbti pavojaus signalą. Studijos, kurias paskelbė Europos profsąjungų institutas, rodo, kad labai daug yra burn-out atvejų žurnalistų tarpe. 62 procentai žurnalistų susiduria su panašiamis problemomis Niderlanduose. Panašios problemos yra ir kitose šalyse. Žurnalistai galvoja, kodėlgi turėtų ir toliau užsiimti šią procesiją. Profesiją. Merlin Klerk papasakos jums apie tai išsameu. Aš dar norėčiau priminti, kad Europos tarybos gairės yra pasakyta, kad ES narės turi um, pasirūpinti tokiais teisės aktais, kurie apsaugotų žurnalistus nuo um, netinkamų darbo sąjungų, nuo skurdo ir panašiai. Labai svarbus kriterijus yra leidėjų nepriklausomumas. Mums taip pat tai yra svarbus kriterijus. Atrodo, kad dabar spaudoje dominuoja baltieji vyrai. Būtent tokius rezultatus parodė apklausa kuri buvo nukreipta išsiaiškinti įvairovės mastą. Mes žinome, kad reikia daugiau investuoti, kad e, žiniasklaidos priemonės būtų suprantamesnės, kad finansuojant žiniasklaidos priemonės reikia būti išradingiems. Nes žurnalistams reikia leisti pasidaryti savo likimo šeimininkais. Čia ir sustosiu. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Renata. Na ir galiausiai Paskutinė kalbėtoja Marilyn Clark, ji yra Maltos universiteto psichologijos katedros docentė, ji taip pat yra bendra autorė tyrimo, kurį užsakė Europos taryba. Jo pavadinimas yra žurnalistams daromas spaudimas, nepagristas kišimasis, baime ir autocenzūra Europoje. Taigi, profesorė Clark, e, priemė mūsų kvietimą e, ir sutiko pasisakyti 60 minučių. Dėkoju pirmininkė, gerbėmieji svečiai. žurnalistai be jokios abejonės turi labai svarbų vaidmenį. Jie e, ir jų dėka visuomenės diskusijos vyksta, jie kaip ir kontrolės institucijos yra. Ir um, jie kaip ir užtikrina piliečių prieigą prie e, valdymo procesų. Per uh, pastaruos, pastaraisiais metais matėme, kad buvo įvairiausių bandymų nutildyti žurnalistus. E, Europos tarybos generalinis sekretariatas 2017 metais parengė pranešimą, kuriame yra e, parodoma, jog valstybėse narėse nepavyko užtikrinti tinkamos darbo aplinkos žurnalistams. Ir štai pavyzdžiui, žurnalistų įkalinimo sulaikymo atvejai pasiekė e, beprecedentinį lygį. Aš e, galbūt šios studijos rezultatų nepristatinėsiu. Tačiau e, labai svarbu yra surinkti patikimus e, duomenys čia. Štai pavyzdžiui, mūsų e, studijoje buvo trys pagrindiniai klausimai keliami. Tai pirmiausia buvo kišimasis, baimė ir ryšys tarp šių dviejų aspektų bei autocenzūros. Beveik tūkstantis žurnalistų dalyvavo šiame e, turime, tyrime iš Europos tarybos 47 šalių bei Baltarusijos. 54 e, procentai vyrų, 46 procentai apklaustųjų buvo moteris, 46 procentai žurnalistų e, turi daugiau nei 16 metų darbo stažą ir daugiausiai e, dirba e, žinias spaudoje ir internete tie žurnalistai. E, kokiegi, kokiegi regionai buvo apimti per šiuos trejus tyrimo metus. Didelis skaičius, didžiausias skaičius žurnalistų buvo iš ES ir ne ES vakarų Europos e, šalių. 78 e, procentai buvo iš šio regiono, 23 procentai iš rytų Europos šalių, 24 procentai iš pietričių Europos e, valstybių, 13 procentų iš Turkijos ir 6 procentai žurnalistų iš pietų Kaukazo valstybių buvo. Taigi matome, kad nepagristas kešimasis yra užregistruotas e, labai aukšto lygio. Mes e, ban... štai pavyzdžiui oranžinis e, grafos rodo labai aukštus skaičius, tarkime psichologinis spaudimas. Čia galėtų būti paminėtas taipogi ir bauginimai ir kiti dalykai. Štai matome, kad e, kiber, tiksliau patyčios internete labai aukštą lygį yra pasiekusios. Na ir taip pat suinteresuotų e, grupių asmenų e, gazdinimai buvo aukštą lygį pasiekti. Taip pat 31 procentas pranešė apie fizinius netgi užpuolimus. Štai kolegos paminėjo, kad moteris patiria daug problemų, pavyzdžiui, seksualinio persikimo, net 13 procentų apklaustųjų problemą paminėjo. Septyniasdešimt šeši e, procentai e, žurnalistų sakė, kad jie nesijaučia pakankamai apsaugoti nuo tikslinio stebėjimo. Štai pavyzdžiui, kas dėl e, šaltinių apsaugos, tai 20, tiksliau 48 procentai e, sakė, kad jie negali savo e, šaltinių apsaugoti, nuo 25 procentai apklaustųjų turėjo nuvilti savo šaltinius. 23 procentai apklaustųjų buvo susidūrę su tokiamis, e, tokiais reiškiniais kaip areštas, tyrimai, e, teismi, e, grasimai paduoti į teismą ar netgi realūs teismų procesai. Išstatymai prieš šmeištą yra viena iš pagrindinių priemonių, bandant nutildyti žurnalistus, bet taip, taipogi ir visuomenės tvarkos, viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo įstatymai yra tam tiks, tuo tikslu pasitelkiami. Uh, 35 procentai e, žurnalisto klaustųjų sakė, jog nėra tinkamų e, mechanizmų tam, kad būtų pranešta apie kišimas į jų darbą. Taipogi e, baimės pajutimo lygį E, bandėme tirti. Štai pavyzdžiui, kokiagi būtų tikimybė e, mano, manoma, tarkime, smurto ar grasinimų ar patyčių internete. Matome, kad skaičiai šioje srityje yra labai dideli. trešdalis maždaug apklausų, apklaustųjų labai smarkiai netgi nerimauja dėl savo pačių ar jų artimųjų saugumo. 40 procentų apklaustųjų netgi asmeninis gyvenimas dėl to nukentėjo. Psichologinis E, poveik, poveikis taipogi čia jaučiamas, pavyzdžiui, išsekimas, stresas, e, dėl to reiškinių atsiranda 37 e, procentų apklaustųjų darbas nuo to nukentėjo. Dabar kas dėl autocenzūros. 31 procentas apklaustųjų sakė, kad jie turėjo sušvelninti, pavyzdžiui, tas e, aktualias, e, tuos aktualius straipsnius šiek tiek 23 e, procentai sakė, jog tiesiog nepublikavo visos informacijos, 19 procentų turėjo prisitaikyti prie užsakovų arba darbdavių interesų rašydami straipsnius. Buvo tirtas buvo atliktas tyrimas dėl postrauminės patirties ir štai pavyzdžiui 36 procentai apklaustųjų sakė, jog nepaisant visų šių grėsmių, jie dar aktyviau ėmė e, dirbti e, savo darbą. Ir štai pavyzdžiui, vienas žurnalistas atsakė, pasakė netgi, kad kuo daugiau neigiamų komentarų, e, tai reiškia, kad straipsnis buvo aktualus ir prasmingas. Taip pat e, regionuose atskiruose e, tyrėme tą nepagristą kišimąsi į žurnalistų darbą. Čia norėčiau pristatyti rezultatus. Pristatysiu tik tai ES ir ne ES vakarų Europos valstybės valstybės Štai pavyzdžiui, kas dėl fizinių užpalimų, tai pietų e, Kaukazo regione tai būtų aktualiausia problema toliau. Turkijoje ir čia labai netgi ir netipinių situacijų būna. Pavyzdžiui, tradiciškai demokratinėse valstybėse net žurnalistai taipogi yra persekiojami. Uh, Dabar kas dėl seksualinių užsi, užpuolimų, tai Turkijoje e, buvo didžiausias e, lygis tokių atvejų. E, taip pat ES ir ne ES vakarų Europos šalyse psichologinio smurto lygis aukštas Na ir internetinės patyčios labai aukštas jų lygis užfiksuotas Turkijoje, po to pietričių Europoje ir ES ir ne ES vakarų Europos valstybėse. Nuo dabar kas dėl grasinimo teismais arba teisminio persikėjimo. Tai e, dažniausiai panaudojamas įrankis prieš žurnalistus yra šmeišto įstatymai. Kaip kad jau buvo paminėta, Renata Beros tai sakė, uh, Studijoje yra pateikiamos rekomendacijos, bet e, taipogi prašoma valstybių e, narių e, tinkamai įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Tai būtų 2016 m. rekomendacija dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos atstovų apsaugos. Pagrindinės rytis čia būtų prevencija, apsauga, e, teisminis persekiojimas, taipogi samoningumo, švietimo ir informavimo didinimas. Tai šiuose srityse reikėtų dirbti labiausiai. Studijoje taipogi rekomenduojama, kad Europos tarybos valstybės naudotųsi pilnai e, tą turimą e, platformą siekiant paskatinti žurnalistų apsaugą ir ją padidinti. Dėkuoju. Dėkuoju, profesorė Clark. Prieš pereidamas prie klausimų dabar ir atsakymų norėčiau pereiti prie tyrimo žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo ES valstybėse narėse lyginamoji analizė. Profesorė Bayer, paprašysime trumpai ją pristatyti. Taigi galbūt galėtumėte tik tai pagrindinius dalykus pristatyti šio tyrimo, nes daug kas norės užduoti klausimų ir pasisakyti, o jau e, laiko turime nebedaug likusio. Taigi galbūt galėtumėte pagrindinius aspektus pristatyti. Ačiū. Once again. Okay. So I wanted to, to present the research paper that was... Taigi aš norėčiau e, pristatyti dokumentą, lyginamą analizę, kurią užsakė Libio komitetas, teminis skyrius piliečių teisės ir konstituciniai reikalai. E, profesorė Judith Bayer ir aš atlikome šį tyrimą. E, vadovaujant Sergio Carrera. Žiniasklaida yra susijusi su įvairių nuomonių išaiška. Jau kelis dešimtmečius yra sakoma, teigiama, kad žiniasklaidos pluralizmas ir laisvė yra pažeidžiamos daugelėje valstybių narių Europos Sąjungoje, bet nėra sutarima, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Tai yra, nors visose valstybėse narėse buvo jau sutarta dėl šio klausimo, vis dėlto žiniasklaidai yra daromas spaudimas, žiniasklaida susiduria su finansinės ir kultūriniais sunkumais. Skaitmeninimas e, taip pat kelia abejonių. Pirmoji hipotezė skaidrėje matėte, kad yra tokia, e, kai, prasideda, kai susijungia ekonominiai ir politiniai ekonominis ir politinis spaudimas yra dažnai pažeidžiamos žiniasklaidos laisvės. Ir ES lygių žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą reikėtų susijęti su pagrindinėmis teisėmis ir turėtų būti šie aspektai nuolatos kontroliuojami. Politinis ekstremizmas, nacionalizmas ir populizmas vis auga Europos Sąjungoje ir būtina atkreipti dėmesį į žiniasklaidos pluralizmą. Pluralizmą reikia užtikrinti, nes reikia užtikrinti žodžio laisvę. Strasbūro teismas teigia, kad valstybės narės turi užtikrinti tokią laisvę, valstybės turėtų nesikišti į informaciją ir turėtų užtikrinti, kad pluralizmas įsivyrautų rinkoje. Tai reikėtų daryti per atitinkamus teisės aktus. Ir teisės aktai, aktai turėtų būti taikomi taip pat ir ES institucijoms. ES turi pakankamai kompetencijų mm, pluralizmą ištikrinti. Europos e, Sąjungoje yra aiškiai neįvardintos kompetencijos šioje srityje. Tai yra, pavyzdžiui, antrasis ES e, sutarties straipsnis, septintasis straipsnis, ES pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnio antroje dalyje yra rašoma, kad laisvė ir žiniasklaidos pluralizmas turėtų būti gerbiami, jų turi būti laikomasi. Tokių principų reikėtų laikytis ir valstybėse narise, ir jų laikosi teismas. Taip pat e, yra, turi būti užtikrinamas ir ES e, pilietybės e, mm, gerbimo laikymosi aspektas valstybių narių politika, kuri apribuoja pluralizmą, kenkia ES integracijai. Taip pat reikėtų pripažinti, kad visi teisės saugos taikomi mechanizmai yra paremti stebėjimu ir vertinimu, turi būti paremti stebėjimu vertinimu, objektivumu, vertinant kylančias rizikas valstybės narise, kylančius pavojus valstybės narise. Europos parlamentas 2016 m. spalio 25 d. Prieš kelis, mėne, kelis mėnesius po dokumentų dėl pluralizmo paskelbimo patvirtino teisės aktą susijusiu su demokratija, teisės viršinybė ir pagrindinėmis teisėmis, kuriuo užtikrino, kad turėtų, pabrėžė, kad turėtų būti užtikrinamas tinkamas vertinamas. Ekspertų komitetai turėtų sureaguoti į valstybių narių pažeidimus šioje srityje, pluralizmo neužtikrinimo e, srityje. Turėtum atitinkamų priemonių. Jeigu per vertinimą paaiškėja, kad žiniasklaidai kyla aukštas pavojus, komisija turėtų pradėti imtis tam tikros procedūros remdamasi ES septintuoju ir kitų straipsnių. Toliau suteiksiu žodį savo kolegai, profesor Bayer, profesoriai Bayer. Mes rėmėmės politikos ataskaitą skirta ES kompetencijoms e, e, žiniasklaidos pluralizmo srityje. Mes nusprendėme e, remtis kiekybinė, kiekybiniu tyrimu. Pasirinkome tam tikras valstybės narės. Sunku užtikrinti teisinį stebėjimą šioje srityje. Taigi mes suskaidėme tyrimą į skirtingas rytis, skirtingus klausimus, pavyzdžiui, skaidrumas, kišimasis ir taip toliau. Mes norėjome aiškių rezultatų. Čia lentelėje matote rezultatus tos šalis, kurios pažymėtos kitas spalva. Na, jose yra didelis pavojus e, pluralizmui. Visose valstybėse narėse kyla šios problemos, bet manau, kad visoms valstybėms gali būti naudinga susipažinti ir su tam tikromis priemonėmis, kaip pavyzdžiui, švietimo programomis šios ir tie, kurių reikėtų imtis. Uh, rizikos faktoriai, kuriuos mes įvardijome, buvo susiję su pramonių, part, pra, pramonės partnerių mm, nuosavybės klausimais. Tie savininkai gauna lėšas, viešo finansavimo lėšas ir e, nes, su neskaidre valstybės pagalba. Tai buvo pasakytina apie Rumuniją, Bulgariją, Graikiją ir kitas šalis. Ir panašių problemų kilo taip pat ir Italijoje. Buvo sukurtas neformalus tinklas tarp politikos ir žiniasklaidos. Ir problemos buvo ne tik susijęs su kiekybė, bet ir su kokybė. Čia matote cen, cenzūros mechanizmą. Vyriausybė gali daryti įtaką žiniasklaidai per finansavimą ir per mm, turinį, kurį pateikia pramonė, pramonės partneriai, pavyzdžiui, telekomunikacijos, bankų srityje. Vengrijoje. Šioje srityje yra daug, naudojama daug subsidijų iš ES. E, yra remiamos e, tos žiniasklaidos priemonės, kurios e, pritarė vyriausybė. Ir viešosios lėšos taip pat patenka ir į privačius, e, privačias kišenės. Ryšys su politiką. Prancūzijoje, Rumunijoje ir Italijoje tas ryšys yra akivaizdus. Matome, kad pastaruoju metu situacija pablogėjo. Teisininkai įsigyja žiniasklaidos e, įmonės, naudojasi viešosiomis lėšomis, valstybės pagalba ir užsima reklama tose šalyse. Taigi, išvados yra tokios. Tokia cenzūra neveikia, nėra taikoma per cenzūros teisės aktus, bet per finansavimą ir per asmeninius santykius. Mm, e, tokie santykiai nėra labai ryškiai matomi ir juos lengva nuslėpti nuo kontrolės. Jaunosios demokratijose valstybės, naujose valstybės narėse tokia situacija pasitaiko dažniau. Ir yra sunku užtikrinti žiniasklaidos mm, kontrolę, kontrolę matome, kad e, situacija blogėja ir tai stebina mm, Europos Sąjungoje. Yra pažeidžiama, iškraipama visa žiniasklaidos sistema, ne tik atskiruos menų teisės. E, tai daro įtaką ir politikai, ir ekonomikai. Manoma, kad tas demokratinis deficitas daro įtaką visai ES demokratiniai sistemai, pavyzdžiui, rinkimų atveju, Europos parlamento rinkimų atveju, nes yra pasitelkiamas politinės propagandos mechanizmas. Dešimt asmenų paprašė žodžio. Mums buvo pasakyta, kad galime kalbėti 15 minučių. Problema yra ta, kad e, turime aptarti dar tris labai svarbius pranešimus po šio klausimo. Ir devyni asmenys jau sirašė kalbėtojų sąrašą. Ir reikia, kad prelegentai atsakytų, kaip tai galima padaryti per 20 minučių. Taigi, jeigu galėtumėte padaryti išvadas, aš būčiau dėkingas. Čia paskutinė skaidrėje. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi padarykite išvadas. Visi jūsų ataskaitą turi, taigi galėsiu ją susipažinti. Taigi rekomendacijas darydami mes atsižvelgėme į tris tikslus. Tos rekomendacijos turi būti e, paremtos egzistuojančiomis kompetencijomis, skaidrumu ir priežiūra. Valstybių, valstybės narės neturėtų kištis ir reikėtų siekti sėkmės per struktūrinius pokyčius. Nepristatysiu tų rekomendacijų išsamei, jas galite rasti skaidrėje ir ataskaitoje. Dėkuoju. Susipažinkite su tomis rekomendacijomis, prašau, sako pirmininkas. Jūs tikrai puikiai pasidarbavote, aš atsiprašau, kad jūs nutraukiau. Suteiksiu žodį kolegoms, kurie paprašė žodžio nes mūsų dar laukia trys kiti svarbus klausimai. Taigi, dėkoju Jums už įdėtą darbą. Galbūt Jums bus, užduoti, bus užduota klausimų. Ponas Jurek, žodis Jums, prašau, kalbėkite ne ilgiau negu po dvi minutės. Jeigu norite, galite nurodyti, kam klausimą skiriate. Aš e, paskaitysiu, kas užsirašė į kalbėtų sąrašą. Tai visų pirma, pirm, visų pirma, ponas Jurekas. Dziękuję bardzo. E, przede wszystkim chcę podziękować panelistom. Dėkoju, aš visų pirma norėčiau padėkoti ekspertams už. Už tai, kad e, pristatė šią svarbę temą. Gaila vis dėlto, kad e, šių diskusijų metu mes pamiršome kai kuriuos drastiškus faktus. Pavyzdžiui, valstybių narių, vyriausybių elgesi šiemet, pavyzdžiui, pra, Prancūzija ėmėsi tam tikrų veiksmų susijusių su e, abortų draudimu. Su draudimu daryti psichologinį spaudimą. Tai absurdiška, nes iš tiesų šis spaudimas daromas nuolatos. Ir, pavyzdžiui, Vietnamo karo metais vyko įvairios diskusijos ir be tokių veiksmų nebūtų buvę galima tų diskusijų vystyti. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, teisės aktus e, susijusius su, teis, su abortu, su neštumo traukimu. Žiniasklaidos spaudos, žiniasklaidos laisvė yra dažnai ribojama per tos teisės aktus. Mes vakar kalbėjome taip pat ir apie netikras naujienas. Ir sprendimas dėl Roveid buvo iš tiesų paremtas netikromis naujienomis, bet apie tai nekalbėjome. Žiniasklaidos E, laisvės, laisvėje kyla pavojus dėl to, kad yra taikomas selektyvus teisingumas. Jeigu, pavyzdžiui, liberaliųjų pažiūrų vyriausybė imasi veiksmų prieš žiniasklaidos laisvę, prieš žodžio laisvę, niekas tam neprieštarauja, bet jeigu konservatorių vyriausybė imasi tokių pačių veiksmų, e, susidurėme su problemomis. Toliau panas Boni. Thank you very much. Um, I will, uh, I will speak Polish. <laughs> Uh, Kalbėsiu lenkiškai. Dėkoju visiems ekspertams už prezentacijas. Jos tikrai buvo mm, išsamios. autocenzūra, netikros naujienos ir taip toliau, tai yra svarbus klausimai. Aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris yra svarbus Lenkijoje. Tai yra žiniasklaidos laisvą pribuojimai. Mes susidurime su propaganda. vis daugiau asmenų, pavyzdžiui, yra e, pakviečiami į kokį nors renginį, bet jo metu vis dėlto yra pribuojamas nešališkumas, neutralumas. Europos Sąjungoje mes neturime pakankamai priemonių, kuriomis būtų galima naudotis tam, kad būtų galima apriboti tokį kišimąsi, tokią įtaką, kurią daro tik viena partija. Mm, kalbant apie žiniasklaidos koncentraciją, kartais kilo noras dekoncentruoti žiniasklaidą ir dėl to nukenčia žiniasklaida. Tai daroma pasitelkiant teisės aktus. Kaip būtų galima reaguoti ES lygiu? Aš žinau, kad tai nebus lengva bet žurnalistų e, darbas, jo kokybė turėtų būti užtikrinama, nes jų darbas yra svarbus taip pat ir laisvė bei demokratija. Dėkuoju, Ana Gomaš. Uh, Dėkuoju už galimybę dalyvauti tokiuose klausimuose. Norėčiau pabrėžti tai, kas mane labiausiai nustebino kaip Portugalė. Žiniasklaidos koncertacijos lygis. Aš nežinau, ar komisija nebuvo pasirengusi tam, ar tiesiog nesureagavo į tai. Štai pavyzdžiui, Angolos veikėjai bando e, kontroliuoti Portugalijos žiniasklaidą. Uh, Ir nepaisant to, kad vis dėlto tai nėra pelninga, vis dėlto tuo instrumentu yra naudojamasi tam, kad vėliau iš Portugalijos informacija būtų transliuojama Angoloje. Tačiau nepaisant to, e, žiniasklaida laikosi puikiai. Matome, kad pavyzdžiui, dokument, Panamos dokumentai buvo paviešinti e, daug kalbama apie pinigų plovimą, apie mokesčių vengimą, offshore'inės struktūras, kur, pavyzdžiui, net daugiau nei 10 milijardų eurų buvo išplukdyta. Arba, pavyzdžiui, Portugalijoje e, buvo neseniai e, paskelta straipsnių apie karinę, karinių karinės įrangos vagystės. Taigi matome, kad žiniasklaida tikrai puikiai, puikų darbą atlieka. Tačiau nepaisant to, žiniasklaida susiduria, žiniasklaidos atstovai susiduria su uh, E, išpoliais prieš juos, e, kaip kad pavyzdžiui Vengrijoje ir Turkijoje buvo paminėta situacija, yra ypatingai neraminanti. Tačiau mano klausimas būtų štai koks. Turime taip pat ir Euronews kanalą. E, čia yra žodis Euro, Euro, Euronews. Čia kaip ir veiksmingumo ir demokratijos garantas turėtų būti ta žodis Euro. Tačiau, kaip kad girdėjome, daug problemų ir su Euronews yra dėl to, kad e, užsienio kapitalas kontroliuoja šį kanalą, ne tik tai Sky News ir e, Fox News. Tačiau kaip dabar taip nepolitiškai išspręsti? Šmeišto bei e, grasinimo įrankiai taipogi naudojami net ir prieš mus. Štai pavyzdžiui, aš visai neseniai gavau laišką iš Euronius e, su grasinimu paduoti į teismą dėl šmeišto, dėl to, ką aš pasakiau apie juos. Na, aišku, aš neišsigandau, tačiau. Mm, ar Europos komisija šiais laikais e, tinkamai atlieka savo pareigas ir ar tinkamai atsižvelgia į demokratinius aspektus, ne vien tik tai ekonominius savo darbo aspektus. Peter Nydė dabar. Prašom. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pristatymus. Žiniasklaidos pluralizmas ir laisvės labai svarbus yra aspektai demokratijos bei įstatymo viršenybės prasme. Tačiau norėčiau keletą kritinių pastabų išsakyti ir keletą kontroversinių klausimų iškelti. Pirmiausia, e, keletą kartų buvo paminėta, mes negalime e, e būti e, apakinti štai ko. Vis dėlto galime kritikuoti Turkiją ir, pavyzdžiui, Juotkalnyje, e, bet nepamirškime ir ES šalių, pavyzdžiui, Vengrijoje ir Lenkijoje nuolat netinkamai yra pasinaudojama žiniasklaida demokrat... ir štai pavyzdžiui nuolat yra e, netinkamai naudojamas žiniasklaidos laisvės ir, ir pluralizmo teikiamais privalumais, ne tik tai Turkijoje, bet ir es. Keletą pavyzdžių paminėsiu. Štai, ponė Berman, jūs paminėjote e, sudėtingą spaudos situaciją, vietos ir regioninės spaudos situaciją na, paimkime, kad ir Lenkija ar Vengrija jog e, tai yra labai svarbus e, politinės ir kitokios informacijos šaltinis. Todėl labai didelį, didelį vaidmenį turėtume, vaidmenį turėtume skirti vietos žiniasklaidai. Na ir dabar kitas dalykas - dezinformacija, propaganda ir e, melagingos naujienos. Tai juk naudoja Lenkijos ir Vengrijos vyriausybės. Tai yra labai rimta politinė problema. Todėl būtina stiprinti ES kompetencijas e, žiniasklaidos pluralizmo ir laisvės srityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū dabar žodis Esilkiangi. Grazie. Ringrazio anch'io. Dėkoju, aš taip pat dėkoju už man suteiktą galimybę e, kalbėti, aptarti šią svarbę temą. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad tikrai reikėtų nepamiršti demokratinių laisvių ir teisę. Tai yra labai svarbus klausimas, dar ir todėl, kad Europa yra paremta laisvė. Ir taip pat ir žiniasklaidos laisvė ir pluralizmu. Aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Manau, kad melagingos naujienos tikrai kenkia demokratijai. ir jos atsirado dėl skaitmeninimo. Šiandieną melagingos naujienos yra visur internete. Internetas tapo niekieno žeme ir ten visi gali išreikšti savo nuomonę, skelbti bet kokias naujienas. Aš manau, kad dėl to kenčia demokratija. Ir e, manau, kad ES institucijos turėtų nustatyti tam tikras taisyklės šioje srityje, paremtas kultūriniais aspektais ir e, tai turi būti taip pat paremta teisės aktais. Mano klausimas būtų, kokios, kokia žemiausia linija turėtų būti nustatyta, kurios nebūtų galima kirsti, koks mažiausias standartas. Aš manau, kad e, ta niekieno erdvė gali, e, turėtų būti erdvė, kurioje kiekvienas mūsų jaustųsi saugomas. Dėkoju, toliau pana Grapinė. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea interesantă și uh, pentru ceea ce ne-au prezentat. Ačiū. Labai įdomios diskusijos, norėčiau padėkoti pranešėjams, taip pat uh, departamentui tematiniam klausimai domina visus. Klausimas ekspertams. Tos netikros naujienos liečia visų gyvenimą ir aišku, kad tai e, smugdo demokratijos kokybę. Čia kalbame apie kitokio tipo, kitokios kokybės žurnalizmą, žurnalistiką. E, kita vertus, e, kalbama, kad e, žiniasklaidos priemonė yra demokratijos kontrolė. Jūsų nuomonė, ta blogoji žurnalistika, blogos kokybės žurnalistika ir neteisingos naujienos. Juk dažnai politiniams interesams tarnaujantys žurnalistai parašo uh, tokias neteisingas naujienas ir gauna už tai pinigus. Galbūt reikėtų surasti pusiausvyrą tarp laisvių ir atsakomybės. Aš matau, kad kartais puikūs žurnalistai atskleidžia labai rimtų skandalų, bet tada jiems yra grasinama, jiems persekioja, jie persekiojami, kad negalėtų dirbti. Tuo tarpu, kai prasti žurnalistai, rašantis prastos kokybės straipsnius, uh, jie toliau sėkmingai dirba. Ką jūs siūlote, kaip su to kovoti? Sofija Inetveld. Dėkoju visiems kalbėtojams, Barbarai Spinelį pranešėjai taipogi. Ko gero, visi su, Tinka dėl to, kad e, žiniasklaidos laisvės ir pluralizmas yra labai svarbus dalykai, tačiau kai bandoma tai praktiškai gyvendinti, netaip lengvai tai atrodo. Tai yra sudėtinga ne todėl, kad, ne todėl, todėl, kad žiniasklaida ne vien tik tai e, žurnalistika. Žiniasklaida apima dabar ir socialinę žiniasklaidą. Na, o tos melagingos naujienos tam tikrą prasme yra žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo dalis. Iš kur dabar tos e, melagingos naujienos e, skleidžiamos, jeigu jau e, žurnalistai jas skleidžia, tai tada galima pan pasitelkti žurnalistų etiką. Tačiau jeigu tokias naujienas skleidžia, pavyzdžiui, politikai, reikia labai atsargiai naudoti melagingų naujienų e, suvaržymo metodus, nes e, kartais e, čia neaišku, kas yra. Na ir pritarčiau tais Berman, kuris sakė, kad žiniasklaidos laisvė yra dabar ribojama antiteroristinių įstatymų. Štai pavyzdžiui, šiandien Niderlandų parlamentas e, patvirtins antiterorizmo įstatymą, kuris yra labai e, pavojingas žiniasklaidai ir, jų, ir jo šaltiniams. Manau, kad pokyčiai labai neįgiami šioje srityje yra. Kažkas paminėjo, kad e, šmeišto įstatymai yra naikinami. Tačiau yra dar kitų panašių įstatymų, kurie galioja. Ir politinio kišimos e, pavojus vis dėlto egzistuoja dar žurnalistų darbe. Norėčiau išgirsti e, mūsų kalbėtojų nuomonę apie tai. Dėl žiniasklaidos savininkų e, ir koncentracijos, profesorė Berku, ar jūs dabar uh, tik tai atskirų valstybių situaciją vertinote, ar bendrai tarp valstybinę situaciją vertinote šiuo aspektu? Na ir galiausiai dvi pagrindinės pastabos. Patys žurnalistai, manau, taip pat turėtų dalyvauti šioje diskusijoje. Patys turėtų aptarti žurnalistų standartus. Visi puikiai prisimenate dar News of the World e, skandalą. Na, o kas dėl koncentracijos tai nereikėtų, žiniasklaidos koncentracijos, tai nereikėtų pamiršti, kad ne savininkai rašo tos straipsnius, o žurnalistai, todėl reikėtų kritiškiau tai pažiūrėti. Na ir dar paskutinė viena trumpa pastaba ką parlamentas gali padaryti. Manau, kad žiniasklaidos pluralizmo e, stebėjimo įrankis turėtų būti nuolat naudojamas. Na ir kai ne, kaip nekarta buvo sutarta šiame komitete, tai turėtų tapti platesnė to DRF pranešimo dalimi. Aš tikiuosi, kad kitais metais bus ne atskiras pranešimas dėl nešnos laisvės ir pluralizmo, bet bendrai naudojamis šis instrumentas. Kinga gal dabar žodis. Az előadóknak a, eh, az érdekes eh, felvetéseiket és eh, Dėkoju pirmininkė, dėkoju kalbėtojams, kurie pasidalino savo mintimis Man vis dėlto čia kai ko trūksta. Melagingos naujienos, jų skleidimas yra problematiškas. Kai kurie kalbėtojai paminėjo, jog labai menksta ir žurnalistikos kokybė, profesionalumas. Libe komitetas užsakė pranešimą kuris ką tik tai, tyrimą tiksliau, kuris ką tik tai buvo pristatytas šios diskusijos metu. Na ir turiu vis dėlto pasakyti, kad dalis, kur kalbama apie Vengriją, aš pati esu iš Vengrijos, aš žinau, kokia situacija Vengrijoje, yra, taigi tos dalis apie Vengriją yra pilnos e, samokslo teorijų. Ir e, klaidingų naujienų mane tai stebina, nes tai yra kaip ir uh, nenau, melagingos naujienos čia apie e, samokslus įvairiausius kalbama. E, ir dabar šis tyrimas, e, sakoma, atliktas nepriklausomai, tačiau aš manau, kad jis yra vertas geltonosios žiniasklaidos e, vardą. Ir labai daug teiginių yra arba nepagristi, arba tiesiog neteisingi. Geriausiu atveju yra pagristi eh, vos ne Facebooko eh, komentarais eh, Vengrijoje arba, pavyzdžiui, kažkokiais tai labai neiškios kilmės straipsniais pasirodžiusiais Vengrijos žiniasklaidoje. Tokios, tokia informacija neturėtų atsirasti nei viename tyrime, nei vienas tyrimas neturėtų į tai atsižvelgti žiniasklaidos pluralizmas nėra labiau problematiškas, pavyzdžiui, Vengrijoje, negu kad kažkur tai kitur. Pranešimas e, rodo, kad vis dėlto e, tie neiškios kilmės e, straipsniai vis dėlto Vengrijoje, kritikuojantį situaciją Vengrijoje buvo pas, paskelbti, publikuoti, tai reiškia, kad žiniasklaidos laisvė egzistuoja. Ir pavyzdžiui, nei viena institucija nevertino šio tyrimo teisingumo, visi juo e, remiasi e, tuo tyrimu kaip e, labai objektyviu ir man tiesą sakant labai gaila tų žmonių, kurie dabar turės priimti objektyvius sprendimus remdamėsi tokiu subjektyviu tyrimu. Pavyzdžiui, pateiksiu konkretų pavyzdį, septintasis straipsnis turėtų būti nedelsiant e, aktyvuojamas pagal 285 e, skirsnį. Man atrodo, kad šis tyrimas apskritai yra užsakytas. Baldai paimtas. Laisvės, e, spaudos laisvė suponuoja nepriklausomybę ir neseniai dalyvavome tam tikroje žurnalistų instrumentalizacijos, jie kai kuriuose spaudos priemonėse, kai, kur, kai kuriuose šalyse žurnalistai laikosi leidėjų linijos, kitose šalyse Žurnalistai sako, kad yra nepriklausomi, jie nesilaiko leidybinės linijos, tačiau suprantama, kaip jie pritarė ar nepritarė tam tekstui. Internetas yra E, gerai, kadangi be spaudos galima išreikšti savo nuomonę, aišku, spauda turės tą iššūkį atremti. Kaip Jūs tą vertinate, norėčiau paklausti, kaip žurnalistai turėtų elgtis e, šiame naujame pasaulyje, kur tokią didelę įtaką turi socialiniai tinklai. Įsakė. Grazie, grazie velocissima. Katrin, dėkuoju. Paimto. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti nu, už prezentacijas. Tikrai labai svarbus e, klausimas aptarnėjamas šiandieną, žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė. Dėkuoju kolegijai Spinelį. E, Pirmi, e, ponas Parkų pristatė ES situaciją, teigia, kad situacija yra gana gera, bet kyla įvairūs pavojai. Ir ponė Šreder teigia, kad reikėtų sukurti tokią erdvę, kurioje būtų saugojami žiniasklaidai, kad jie būtų saugomi nuo jiems kylančių pavojų. Um, um, Man įdomu, ar tikrai užtenka Euro, Europos tarybos dokumento, kurio buvo minėta, kad bus remiamas, ar reikėtų kokiu nors dar kitų priemonių. Taip pat ir dėl melagingų naujienų, aš manau, kad reikia imtis tam tikrų priemonių, mes turime išreikšti savo nuomonę šioje srityje nes kovoti su jomis reikia tam, kad būtų, pasi, kad būtų užtikrinta spaudos laisvė ir kad būtų kovojama su melaginga informacija. Taip pat dėl moterų galėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Moterims yra daugiau, daroma daugiau spaudimo, joms grasinama, ką galėtume daryti ir šioje srityje. Taip pat Pone Spinelli paminėjo informatorių klausimą. Aš manau, kad tai yra dar viena tema, kuri mums ES turi būti svarbi, mes turėtume išreikšti savo nuomonę ir ją. Norėčiau sužinoti, ką mano apie tai mūsų ekspertė. Na ir vienas labai trumpas klausimas, ko gero profesoriai Clark ir Renatai Šrodai tai yra susiję su Sofija Netvelk klausimų dėl žiniasklaidos koncentracijos. Jūs e, pati sakėte, kad dėl mm, žiniasklaidos koncentracijos gali išpoliai žiniasklaidos būti rengiami prieš atitinkamus žmonės ar, ar partijas. Pavyzdžiui, tokios, tokie išpoliai gali būti panaud, masiniai, gali būti e, panaudoti prieš moteris ar, ar, ar kitokias grupės. Ir e, tokie reiškiniai labiausiai, labiausiai matomi prieš rinkimus, rinkimų metu gali būti išpoliai prieš moteris, kitos rasės žmonės naudojami. Ir žurnalistai patys e, dažnai dalyvauja šioje veikloje. Ir tas reiškinys yra labai plačiai paplitęs, pavyzdžiui, JAV tai daro psichologinį spaudimą ko gero tyrimė taip pat reikėtų tai paminėti. E, Gerių, gerų žurnalistų yra visur, tačiau ko gero visada įmanoma juos palengti į kitą pusę, ypač kai tai daro savininkai žiniasklaidos priemonių. Dabar žodis ponui Parku, jeigu jūs norėtumėte trumpai atsakyti, pagrindinius e, akcentus paminėti. Laiko mums e, liko mažai, galbūt trumpai galėtumėte. E, per, galėtumėte atsakyti per, per porą, tris minutės. Ir taip pat savo baigiamasias pastabas, jeigu galėtumėte išsakyti dabar. matau, kad melagingų e, naujienų klausimas vis iškyla. Mes ir į tuos seminarašio klausimų rengsime. Ką galiu pasakyti iš savo darbo patirties? Pirmiausia, kągi turime daryti kovojant su šiuo reiškiniu, yra apsaugoti žurnalistus nuo politinės ir komercinės įtakos. Mes turime saugoti žurnalistus, turime jiems suteikti galimybę dirbti e, nepriklausomai, būti neįtakojamiems politikų. Tokia būtų pradžia. Na, o po to reikėtų žiūrėti, kas vyksta internete, e, reikėtų reaguoti atitinkamai į audio naujienas, kurios skleidžiamas, pavyzdžiui, internete. Čia labai yra kompleksiškas sprendimas. Tačiau pagrindinis dalykas, ko gero, būtų apsaugoti žurnalistus, žurnalistų nepriklausomumą, saugoti žiniasklaidą nuo perdelyg didelės e, koncentracijos. Aš e, neminėjau tarp valstybinės koncentracijos, aš kalbėjau daugiau apie koncentraciją konkrečiose šalise ir apie tarp žiniasklaidos priemonė esančią koncentraciją. Kartais įmanoma e, situaciją pagerinti kai kuriuose valstybėse. Na ir dar moterų ir mažumų klausimą paliesiu. Taip, tai yra pagrindinės problemos. Mes turime labiau į tai pasigilinti. Uh, taip pat pripažinti, kad pavojus čia yra, rizika yra didelė. Na ir dar vieną dalyką noriu paminėti. Turkija bei Juotkalnyje e, taip yra dėmesį atkreipiantis pavyzdžiai. E, ir ne tik tai šios dvi šalis, bet ir e, kai kuriuose kitose šalise, es šalise išaiškėjo nekokia situacija. Taip, stojant į ES reikėtų numatyti taipogi ir žiniasklaidos skyrių. Ir teisinės valstybės komanda turėtų su tuo dirbti taipogi. Pirmkas dėkoju už jūsų pasisakymą, ponia Parku. Dabar žodis ponui Tais Berman. Ačiū Klodai, ačiū už visas šias pastabas. Dėl Prancūzijos, ponia Jurekai, praeis savaitėj po e, ministrės Simondel laidotuvių. E, štai kokie įvykiai nutiko. Moterų laisvė apsispręsti dėl savo kūno, priimti sprendimus dėl savo kūno buvo e, įtvirtinta Prancūzijos įstatymais ir įstatymas egzistuoja. Dabar kas dėl tos raudonosios linijos melagingoms naujienoms, tai yra cenzūra, nes ko gero cenzūra veda prie dar daugiau cenzūros. Ir mes taip tik tai kenkiame visuomeniai bei atskiriems žmonėms. E, taip, svarbiausia būtų galbūt apriboti cenzūrą, tačiau kaip tada kovoti su melagingomis naujienomis. Čia reikėtų savireguliacijos ir didesnės žurnalistų etikos. E, žurnalistai turėtų galbūt turėtų aiškiai deklaruoti, kas yra jų žiniasklaidos priemonių savininkai, e, kas yra politikai, su kuriais jie dirba. Reikia aiškiai nurodyti šaltinius ir tada piliečiai galės pasirinkti, ar rimtai vertinti tokias naujienas ar ne. Labai dažnai žiniasklaida arba žurnalistai nelabai um, e, noriai kalba apie tai, ko mes nematome, pavyzdžiui, apie savininkų žiniasklaidos priemonių. Tai yra profesinės etikos dalis. Ir čia jau žurnalistai patys turi dėl to nuspręsti. Politikai negali jiems to primesti, nes čia tada jau atsiras e, žiniasklaidos ribojimo reiškinys. Kas dėl šmeišto? Sofija, net vėl atsakysiu. E, yra naudojamas ginklas e, ne vienoje šalyje, reikėtų juo jį pašalinti. Na, dabar kas dėl įžeidimų? Visai neseniai graikų žurnalistas e, buvo nubaustas 1500 e, eurų bauda už tai, kad auksinės aušros narį pavadino neonadziu. Teisėjas tai interpretavo kaip įžeidimą. Na, Lygiai taip pat tai interpretavo ir tos auksinės aušros narys. Na, gal daugiau nekomentuosiu nieko. Ačiū, ponė Tais Berman. Dėkoju už jūsų labai uh, koncentruotą ir trumpą atsakymą. O dabar žodis Renata Šroder. Galiu tik tai uh, patvirtinti tai, ką sakė prieš mane kalbėjo kolegos, kas dėl melagingų naujienų. Taip, uh, diskusijos yra politinės, tačiau reikia pripažinti, kad melagingos naujienos visada egzistavo, tai nėra naujas reiškinys. E, dabar tik tai padidėjo greitis žiniasklaidos publikavimo, atsirado socialinė žiniasklaida ir dabar politikai tiesiog eina tiesiai į Facebooką ir ten naujienos yra skleidžiamos. Dėl valstybinio finansavimo žurnalizmo. Uh, E, taip gali būti čia keletas modelių, nėra vieno vienintelio teisingo modelio. Svarbiausia, kad būtų naudojamasi skaidriais kriterijais. Taip, pavyzdžiui, visuomeninė žiniasklaida yra vienas iš sprendimų, tačiau čia vėlgi ir finansavimo klausimas kyla ir nepriklausomimo bei politinio nepriklausomumo klausimas. Tarp valstybiniai projektai gali būti labai naudingi Matėme, pavyzdžiui, Panamos dokumentų atveju ar kitų nutekytos informacijos atveju, e, kad labai naudinga yra žiniasklaida tokia situacijoje. Ir skaitmeninės platformos čia gali būti puikiai panaudojamos. Na, o dėl to, ką pirmininkas sakė, dėl mm, žiniasklaidos koncentracijos bei politikų Galiu tik tai pritarti kolegai dėl savireguliavimo. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad žurnalistai gana, mažai, gana skurdžiai gyvena ir mažai uždirba, kaip pavyzdžiui, žurnalistai už straipsnį gauna mažiau nei 10 eurų, tai situacija sudėtinga yra. Ir taip pat turiu pripažinti, kad įvairovė yra tai, su kuo turėtume dirbti ateityje. Ačiū Renate. Na, o dabar žodis profesoriai Clark. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes manau, kad viskas beveik jau buvo pasakyta. Cenzūros klausimas yra labai svarbus. Jos neturėtų būti. Be jokios abejonės turime sukurti tokią aplinką žurnalistams, kurioje jie tinkamai galėtų dirbti. Toje aplinkoje neturėtų būti gazdinimų baimės Na ir dar dėl tų stebėjimo įstatymų, e, kurie Europoje, kai kuriuose šalise dabar yra išleisti, e, tai jie kelia nemažai problemų apsaugant e, informatorius, informacijos šaltinius. Pirmininkas, ačiū kalbėtojams. Nepakanka pasakyti, kad tai yra svarbus ir sudėtingas kompleksiškas klausimas. Šie klausimai turėtų mums priminti, kad e, tam tikrose šalise e, egzistuoja problemos, kad žiniasklaidos pluralizmas kaip po toks yra labai svarbus reiškinys ir mes visko dabar negalėjome apimti, tačiau uh, Gerai, kad bent jau tiek apžvelgėme. Na, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai baigiamajam žodžiui. Taigi, ponia Barbara Spinelį, gal galėtumėte pabaigti šios klausimus, prašom, žodis jums. Ui, e, jau, burai. Dėkoju. Dėkoju visiems. Aš norėčiau paminėti kai kuriuos svarbius dalykus. Kalbant apie e, žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės kriterijų, laisvė taikomas kriterijus. Kažkas veikia blogai, kažkur yra problemų, nes iš tiesų, jeigu mes, tai teigiu, e, turėdami omenyje, Junktinės karalystės situacija yra teikiama, kad ten žiniasklaidos situacija yra geriausia. Jeigu spauda E, skleidžia tokias melagingas naujienas, kaip kad pavyzdžiui apie Britanijos teigiamas pasiekmes, tai pasakyti apie Junktinę karalystę, tai man atrodo tie rodikliai netinkamai taikomi. Toliau, dėl Marian Clark pasisakymo. Marian Clark pasisakymo. E, jūs kalbėjote apie traumą, kuri gali atsirasti dėl, atsirasti dėl laisvės spaudos, dėl žodžio laisvės pažeidimų. Jūs sakote, kad tokios traumos reikia, bet aš tam nepritariu. Bet apie tai dar galėsime padiskutuoti. Dėl tų raudonųjų linijų, dėl neperžengiamų ribų, dėl teisės aktų. Aš tikrai pritariu ponui Berman. būtina užtikrinti, kad e, žurnalistų informacijos pasaulis pats savo reguliuotų. Vyriausybių, valstybių sprendimai visada kelia pavojų. Yra du geri straipsniai, kuriuose yra ginama žiniasklaidos laisvė. Tai yra Žmogaus teisų konvencijos dešimtas straipsnis, kuriame yra kalbama apie žurnalisto laisvę ir apie piliečio teisę taip pat gauti tą žurnalisto skleidžiamą informaciją. Tai yra kalbama apie skaitytojus internete, naršočius asmenys ir taip toliau. Taigi 11 pagrindinio žmogaus teisų hartijos straipsnis yra labai svarbus taip pat. Jame yra kalbama apie žiniasklaidos pluralizmą, ne tik apie laisvę. Dėkuoju Jums visiems, aš tikiuosi, kad mes ir toliau palaikysim ryšius. Dėkuoju, Barbara. Mes tikrai e, džiaugiamės Jūsų pranešimu. Ir dėkojame jums e, visiems, dėkoju visiems prelegentams ir kolegoms. Manau, kad šie klausimai buvo tikrai puikus. Ir dėkoju visiems. Kolegos, dabar perėsime prie kitų dokumentų. Dėkoju jums visiems. Colleagues, we're going to proceed with the business, so... Pratesime posėdį. Norėčiau paprašyti nedalyvaujančiųjų posėdėje iš salės išeiti tyliai. Colleagues, if I could ask you to leave quietly, we have some... Brangus kolegos, tylos. Reikia dėsti darbą toliau. O dabar pereisime prie 13 darbo atvarkės klausimų. Tai yra Romų integracijos aspektai į Europos Sąjungą. Na, bet pirmiausia reikia, kad nedalyvaujantis posėdė išeitų iš salės. Brangus kolegos. Romų pagrindinės teisės yra tokia tema, kuri mūsų lybė komitete aptariminėjama jau kurį laiką. Šiandieną kalbėsime apie Europos Sąjungos sąrangą, kuri buvo pradėta Europos komisijos, pateikiant instrumentus, sekti situaciją valstybėse narėse. Iš studijos matome, kad darbo atlikti dar lieka daug, dėl to norėčiau kreiptis į pranešėją kuris pateikė pranešimą savo iniciatyvą. Pranešimas apie Romų integraciją, apie antičigonizmą. Um, and I'm very happy to pass the floor to her immediately for this presentation. Soraya, you have the floor. Post pranešimas, žodis jums. Ačiū Klodai. Mm, tikrai buvo nelengva keletą pastarųjų mėnesių ir metų. Romų situacija ir toliau tebelieka kritiška Romoje visais gyvenimo atvejais. Dažniausiai turime dėti didelės pastangas e, ir skirti Romams daugiau laiko ir pastangų. Taip pat e, ir pabėgėlių krizė nukreipia didžiulį institucijų dėmesio, didžiulę dalį. Taigi atsirado tam tikras antičigoniškumo tendencijos, nors dažnai e, tai nėra sąmoninga. Kasdieninėme gyvenime pasireiškia šis reiškinys tiek individualiai, tiek institucijų lygyje. E, E, kai šių žmonių nepaisoma ir panašiai. Ir e, viešosiuose įmonėse, ir visuose lygiuose ES, namu, e, lygi, ES tai pasireiškia. Dažnai Romai neturi vienodos prieigos arba visai neturi prieigos prie viešų infrastruktūrų arba paslaugų. E, vien, neturi vienodų galimybių, diskriminacinės įvairios programos, piknaudžiaujama finansavimu, kuris turėtų šiaip jau būti skirtas romams. Int, e, taip pat yra netyčinis antičigonizmas ES institucijose. E, nes kai kurios programos negalėjo pasiekti Romų Europos Sąjungoje. Ne visada yra atsižvelgiama į iššūkius, kuriuos atremti tenka Romams. Jie ir taip jau yra diskriminuojami ir negali naudotis tomis pačiomis teisėmis bei galimybės ar tuo pačiu apsaugos lygiu kaip kiti visuomenės nariai. Pranešimo projektą rašiau labai intensyviai per keturis pastaruosius mėnesius, rengėme keturias darbo grupės, e, diskutavome su Romų nevyriausybinės organizacijomis bei ekspertais iš visos Europos, susitikome su uh, įvairių, e, įvairių Europos institucijų tarnybomis bei su šešėliniais pranešėjais. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už indėlį į mano darbą, o išskirti norėčiau Libę sekretoriatą. Ačiū Jums už tai, kad nuolatos padedate mums šiame nuolatiniame, šiame darbe. O savo pranešimo projekte norėjau pademonstruoti, kaip pasireiškia antičigonizmas pagal mano vykdytos apklausos duomenis. Taip pat norėjau parodyti įvairias antičigonizmo pas, puses ir diskriminaciją įvairio įvairiose srityse, taip pat ir gaunant būstą, patridai. Visose srityse Europos, į Europos Sąjungą, į valstybės narės ir į Europos komisiją yra kreipiamasi. Norėčiau paminėti, kad būtina kurti pasitikėjimą tarp Romų ir, visuomenė, ir kitų visuomenės atstovų. Pabrėžiu, kad primiktinai kreipiuosi į komisiją, kad būtų mažinama Romo atskirtis ir kad tai, turėtų, kad tai būtų įrašyta į baltąją knygą. Aš norėčiau, kad parlamentas ir komisija pasirūpintų geriau nustatyti procesą, kaip geriau integruoti Romus. Aš norėčiau taip pat, kad valstybės narės sukurtų nacionalinius teisybės ir susitaikymo komitetus ir kad Romų klausimas būtų įtrauktas į mokyklinės pro programas. Kita vertus, aš esu labai susirūpinusi, kad kai kuriuose programuose, netgi tose, kur e, finansuojamos iš Europos fondų, nėra numatyta nieko Romų labai, dėl to reikėtų tobulinti programas, kad ir tokias kaip Erasmus ir imtis įvairių iniciatyvų. Aš nu, taip pat norėčiau kreiptis į komisiją, kad ši nustatytų, ar programuose nėra diskriminacinių elementų ir jeigu taip, ir jeigu yra kažkokiu piktnaudžiavimo atveju, kad būtų mažinamas arba visai nutraukiamas finansavimas. Piliečių teisės turi būti plečiamos, pripažįstamos nevyriausinių organizacijų vaidmuo, tų organizacijų, kurios dirba su Romais. Aš esu labai susirūpinusi Europoje kylančiomis problemomis, kur Romai negauna prieigos prie išsilavinimo, prie sveikatos apsaugos ir karta, iš kartos į kartą ši e, visuomenė kenčia. Taigi kreipiuosi į, vyliausy, į vyriausybės valstybių narių, kad e, pabaigtų tokią e, Romų kaip apatridų situaciją. Aš smerkiu tas valstybės narės, kurios nepateikia identiteto nes, nesuteikia jiems identiteto dokumentų. Norėčiau paraginti valstybės narės baigti tokio tipo diskriminaciją. Ir taip pat reikėtų, kad e, Romai būtų įregistruojami atitinkamų organizacijų, kad e, būtų viskas nustatyta valstybių narių teisės aktuose ir kad būtų apsaugoti tie žmonės, kurie negali apsiru, e, pasirūpinti savo identiteto dokumentais. Taip pat norėčiau kreiptis į komisiją ir paraginti kad būtų sprendžiamas nuo 2020 metų antičigonizmo klausimas. Po 20-ųjų tiksliau būtų įtrauktas šis klausimas kaip horizontali tema. Ir kad e, būtų praktikoje stebima valstybių narių veikla. Reikia komisijoje numatyti įvairius projektus, kurie rūpintųsi į Romus nukreiptomis programomis, štai tiek bendrais bruožais, o e, aišku, pranešimas dar bus papildytas į įvairių pakeitimų, jame yra ir daugiau dalykų numatyta, o kadangi Romų klausimas yra labai platus, tikiuosi išgirsti ir nekantriai laukiu, e, kad pasisakytų komiteto nariai, šešėliniai pranešėjai bei visi, kuriems rūpi ši problema, kuri labai rūpi man. Iki šiol puikiai bendravau su šešėliniais pranešėjais. Labai nekantriai laukiu jų darbo rezultato. O pabaigai norėčiau padėkoti Ritai Fol, kuri labai daug dirbo šiuo klausimu, o taip pat Mego. Dėkoju, Soraja. Žinau, kad jums labai rūpi šis pranešimas. Jis iš tiesų nusipelno didžiulio dėmesio. Labai norėčiau padėkoti visiems čia dalyvaujantiems ir daug šiuo klausimu dirbusiems nariams. Mes turime eiti į priekį toliau. Yra paminėta be galo daug įvairių elementų, bet reikia viską panagrinėti, kad išsiaiškintume, ar neliko kokių spragų ir kaip tas spragas užpildyti. Jūs dėkojote įvairiems žmonėms. Aš norėčiau pakartoti, kad jūs dėkojote visai komandai. Ir dabar pasinaudoju progą, kol visi dar salėje. Ir taip pat dėkoju visai komandai. Darau tai dabar, nes rytoj ko gero bus visi labai pavargę, Jūs viską čia teisingai surašėte, teisingai padarėte, labai visiems ačiū. Dabar pereikime prie pasisakymų, nes daug kolegų nori pakomentuoti. Ponas Čekį yra šešilinis pranešėjas nuo EPP, prašau. What's wrong with your mic? Okay. okay. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm a szót. Köszönöm azt, hogy foglalkozunk. Köszönöm. Dėkuoju. Aš e, manau, kad e, labai svarbu aptarti šią svarbę plačią temą. Dėkuoju taip pat uh, už bendradarbiavimą. Aš manau, kad šis pranešimas yra geras. Pone Post suformulavo tam tikras rekomendacijas, kuriuoms aš galiu pritarti apie, apie frakcijos vardu. Man gaila, kad pasirengimo, pasiruošimo etapas buvo per trumpas, negalėjome tam tikrų klausimų aptarti išsamei. Aš turiu kelias pastabas, kurias pateiksiu per pakeitimus. Norėčiau pasakyti štai ką. Bijau, kad dokumentas nėra pilnai subalansuotas. Mes kalbame apie nacionalinių vyriausybių atsakomybę, bet vis rečiau kalbame apie saviorganizavimą, saviorganizaciją Romų visuomenėje. Vis mažiau kalbame apie apie Romų visuomenės inteligenciją. Jie patys turėtų imtis atsakomybės už savo ateitį. Pusiausvėros trūksta dar ir todėl, kad šis dokumentas yra per daug orientuotas į vakarus. Aš paminėsiu, paminėsiu tris valstybės narės, kurių nekaltinu, bet norėčiau tik jų pavyzdžių remdamasis parodyti, kad uh, Nu, šis klausimas yra svarbus rytuose - Rumunijoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje. Kur Romų gyventojų procentas yra didžiausias? Šiuose šalyse yra susidurėma su reiškiniu, kuris neegzistuoja vakarų Europos valstybėse. Tai yra Romų stovyklavietės taborai. Mes e, toleruojame neores sąlygas, kuriomis gyvena Europos piliečiai ir tai yra tikrai e, žiauru, liūdna. Aš tai sakau ne tik remdamasis e, teoriją. Slovakijoje aš rūpinausi šiuo klausimu ir esu sukaupęs e, asmeninės patirties šioje srityje. Romų stovyklų, taborų klausimas turėtų būti vienas iš labai svarbių e, klausimų. Reikėtų taip pat skirti ir lėšų e, šio, šiai sričiai, tam, kad būtų galima spręsti Romų būsto E, klausimą, tam, kad būtų galima išardyti tas stovyklas. Dar vienas svarbus klausimas yra romų švietimas ir nedarbas. Vis daugiau atsiranda skirtumų. Ir e, žmonės visuomenėje yra vis labiau e, apsišvietę, bet uh, Romų visuomenėje, visuomenė vis labiau atsilieka nuo liuksus visuomenės dalies. Taigi reikėtų tam tikrų papildomų programų, nes tos programos skirtos Romams jau buvo išbandytos, bet dar ne, jų nebuvo pasitelkta nacionaliniu lygiu. Aš pritariu kolegoms dėl diskriminacijos ir dėl mažumų mokymo, švietimo. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Aš esu iš Slovakijos ir norėčiau pasakyti, kad ši šalis, šioje šalyje trečia stipriausia e, šalies partija laimėjo rinkimus e, ir e, ta partija pasisako prieš Romus. Slovakijai pirmininkaujant Europos Sąjungai, tuomet ministras pirmininkas, tuomet ministro pirmininko pareigas einantis asmuo taip pat pasisakė prieš Romus. Suteiksiu žodį pranešėjai, kad galėtų atsakyti į tos klausimus, tai padarysiu vėliau, dabar Sofija Antveld. Dėkoju paskaitysiu Cecilijos Wikstram deklaraciją, pranešimą, jai teko pirmininkauti peti komitetui. Jau daugiau negu 500 metų Romai yra Europos dalis. Jie susidūrė su įvairiausiais sunkumais diskriminacija. Romus taip pat žudė dujų kamerose holokausto metu. Aš noriu bendradarbiauti su pranešėjai ar šešėliniais pranešėjais tam, kad parlamentas imtųsi konkrečių veiksmų mm, prieš priešiškumą Romams. Jau reikia imtis drąsių veiksmų ir mes turime prisimti atsakomybę už ateitį. Dėkuoju. Ačiū. Taip, aš ne, nepasakiau, kad jūs atstovaujate Aldi šešėlėms pranešėjams. Žodis ponė Malin Bjork. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti Marijonas Albio vardu. Ji negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Kalbėsiu angliškai. Ji norėtų padėkoti Sirai Post už mm, darbą ir už bendradarbiavimą su frakcijomis ir su piliečių visuomenės organizacijomis ir aktyvistais. Šis pranešimas yra tikrai labai svarbus etapas kovojant už Romų teisės. Dokumente yra apibrieštas priešiškumas Romams. Uh, tekst, tekstu bus galima remtis taip pat patvirtinant teisės aktus skirtus kovai su nepykantos kurstimu. Svarbu, kad parlamentas pasiūstų signalą prieš diskusijas dėl naujų teisės aktų skirtų Romams. Tai svarbus klausimas mūsų visuomeniai. Nepakankamai e, skiriama e, lėšų Romų problemams spręsti ir e, jų neužtenka kovai su diskriminacija. Romo, Romų vaikai susiduria su segregacija, atskirtimi. Taigi labai svarbu informuoti apie situaciją ir analizuoti diskriminacijos atvejus. Mes taip pat turėtume ir toliau bendradarbiauti tam, kad atsižvelgtume ir į Romų LGBTI e, ir vaikų Romų, Romų vaikų situaciją, migrantų situaciją. Aš norėčiau pasakyti, kad vienintelis dalykas, kurį galime pasitelkti kovodami su diskriminacija, yra ir valstybės tarnybų įtraukimas būtina užtikrinti Romų teisės į švietimą, būstą. Jeigu viešasis sektorius negalės to užtikrinti, nebus galima užtikrinti taip pat ir vienodos prieigos. Ir dėl to atskirtis tik dar labiau didės. Pone Albijol pateiks pakeitimų ir yra pasirengusi bendradarbiauti su pranešėju. Pranešėja. Perėsiu prie švedų kalbos FEM komiteto vardu. Kaip žinote, su aš dirbsime kartu, dirbsime ir balsuosime komitete, aš pateiksiu kai kurių pakeitimų, jie sustiprins tavo ginamą perspektyvą, e, apie moteris, apie merginas, apie jų sunkę padėtį kalbėsime. Tikiuosi, kad galėsime šiandieną balsuoti dėl šio pranešimo. E, na, kalbant apie moterų mokymą, e, jau autonomizavimą, tai iš tiesų viskas labai jau improvizuota, moterys pačios negali spręsti dėl savo kūno, dėl seksualumo ir panašiai. Moterų sekcijoje dirbsime, apie, e, dirbsime šiuo klausimu. Tikiuosi, kad su tavim tikrai puikiai padirbėsime ir tekstas taps labai stipriu. Šiandieną moterų komitete balsuosime. Ačiū. Rudin. Porto Valen. Balero. Aš taip pat kalbėsiu švediškai. Ačiū Sorajai, nes ji labai puikiai padirbėjo. Šis pranešimo projektas labai išsamus, dėja buvo ir tokių dalykų, kurie negalėjo būti įtraukti į pranešimą, nes yra labai griežtos taisyklės ir tų taisyklių reikia laikytis. Laukiu galimybės dar padirbėti su Soraja šią ir kitą temomis. Šis pranešimo projektas yra puikus pagrindas ir Soraja, aišku, tikrai dar ne viską pasakė. Mm, čia kalbama apie įvairias grupės, yra nacionalinės mažumos, yra naujai atvykstantys Romai iš įvairių šalių. Pavyzdžiui, Švedijoje turime švediš, Švedijos Romų, bet ir Suomijos Romų pas mus atvažiuoja bei iš buvusios Jugoslavijos. Ir į mūsų visuomenę jie yra įsilieję jau kuris laikas. Visi šie žmonės susiduria su labai panašiomis problemomis. Taip pat yra ir kitų migrantų, kurie atvyksta iš ES šalių E, kai kurie elgetauja mūsų miestuose, tai yra naujas reiškinys, tačiau mes turime tai e, su tuo kažkaip kovoti, mes turime dirbti su tais žmonėmis, kurie turi irgi savo teises. Taip pat ir už ES esančių šalių Romai atvyksta. Buvo prieš keletą metų uh, serbų romai atvykę ir jis, jie prašė prieglopščio. Tai buvo didžiausia prieglopščių prašytojų grupė. Jie galėjo pasilikti mūsų šalyje ir mm, dar šalyse kandidatėse, pavyzdžiui, Turkijoje yra nemažai Romų, buvo plenarinėme posėdėje priimtas pranešimas, tame pranešime yra keliamas Turkijos Romų klausimas. Aš manau, kad jeigu turime galimybę pagerinti jų situaciją, tai tą reikia ir padaryti, ypatingai kalbant apie šalis kandidates. Taigi, mes tebe analizuojame turinį, žiūrime, kokius pakeitimus galime pateikti, galbūt e, kai kuriuos pakeitimus galime teikti kartu, kad papildytume tai, ką jau parašiusi Soraja. Tai tokie pagrindiniai būtų mano pasisakymo punktai. Peter Van Müller. Dėkuoju labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Sarajai už tokį puikų pranešimą. Taip pat ir Lybė komitetų ir apskritai visai Europos Sąjungai už tokį pranešimą. Visi žinome, kad Romai yra didžiausia mažuma Europos Sąjungoje. Ir lygiai taip pat Romai, Europos Romai yra Europos Sąjungos piliečiai, tokie pat piliečiai kaip ir mes. situacija skiriasi ES valstybėse narėse. E, žmogaus teisų e, agentūros e, taipogi tokius rezultatus yra užfiksavusios. Rytų, pavyzdžiui, Europos šalise situacija šiek tiek skiriasi. Taigi socialinė integracija, vienoda prieiga prie paslaugų būsto kaip ir kitiems piliečiams turėtų būti užtikrinama taipogi. Mm, Romų moterų e, situacija yra labai problematiška, todėl turėtume savo pastangas e, visas dėti ir šioje srityje. Na ir dar viena pastabėlė, Sorajai galbūt. Turime ir gerų socialinės integracijos pavyzdžių. Galbūt galėtume pakalbėti ir apie tai, galėtume galbūt apie tą gerąją praktiką e, pakalbėti. Todėl čia labai svarbu būtų įvertinti nacionalinės Romų strategijas bei antidiskriminavimo direktyvas. Taigi galbūt galėtume šį klausimą platesnėme kontekste nagrinėti. Ačiū, Soraja, šis klausimas yra labai svarbus. Dėkoju. Atsiprašau, sako pirmininkas, neišsijungiau mikrofono. Taip, tikrai e, teigiamieji integracijos modeliai e, yra labai puikia mintis. Na, atsiprašau, kad kaip pirmininkas neturėčiau komentuoti pranešimo. E, labai dažnai būna pamirštama kas nors pranešimuose. Na, bet gal tiek to, ties tuo sustosiu. Ana Gomes. Mano šalyje, Portugalijoje, šiandieną ministerija paskelbė negirdėtą sprendimą. Jį kaltina rasizmu visą komisariatą dėl to, kad komisariatas užpuolė Lisabonoje esantį e, juodųjų kvartalą. Neseniai buvo Romų vieno veikėjo laidotuvės, jis negalėjo būti palaidotas paprastose kapinėse. Aišku, tai buvo apibūdinta kaip rasizmo aktas, nepriimtinas rasizmo aktas. Ir tai įvyko šalyje, kurioje yra išreikšta aiški politinė valia, kuri yra remiama Europos bei fondų, niekaip, mm, mm, kuri, aišku, integruoja Romus, bet e, yra ir tokių incidentų. tai, kaip, kaip aš ką tik tais paminėjau. Deja, ne vien Portugalijoje tai vyksta. Aš norėčiau sureaguoti į anksčiau pasisakiusio kolegos iš Slovakijos žodžius, kai kalbėjome apie šios šalies požiūrį į Romus. Aš manau, kad tikrai negalima turėti tokio požiūrio. Be to, Diskutuojant su manimi buvo išsakyti įvairūs argumentai, man jie nepriimtini. Čigonų diskriminacija, stigmatizacija Slovakijoje, e, ten jie siejami netgi su terorizmu. Aš tikrai buvau labai nustebinta. nesu, jie, jie netgi nesuprato, kodėl jų teiginius aš laikiau rasistiškais. Taigi reikia daugiau negu politinės ir ekonominės programos. Reikia teisingumo ir susitaikymo komiteto, nes tai liečia didžiulę žmonių grupę, taip pat ir vaikų, o vaikai gyvena irgi rasizmo, diskriminacijos sąlygo, sąlygomis, bet Europos sąlygomis tai nėra jokiais būdais priimtina. Dėkoju ir dar yra norinčių pasisakyti kolegų. Gerai, tada aš užduosiu Sorajai klausimą. Buvo jau ne vienas pranešimas diskriminacijos klausimais parašytas per pastaruosius keletą metų su Romais taip pat. O mano klausimas būtų toks. Kur telkėsi Romų bendruomenės? Aš manau, kad labiau išsisklaidžiusios šios bendruomenės yra ES rytuose. Ar savo pranešime jūs kalbate apie tų bendruomenių poreikius. Galbūt tos visuomenės, kurios, bendruomenės, kurios yra labiau išsisklaidžiusios, patiria daugiau diskriminacijos. Galbūt. E, kaip, kaip jūs pakreipiate savo pranešimą ar daugiau į ekonominę pusę? Ar e, Aš, aš užduodu šį klausimą dėl to, kad reikėtų vengti to atskirimo, išskirstimo, kadangi kai aš rašiau pranešimą panašų, tai taip pat man buvo e, prikišta šis aspektas. Taigi, kur didesnės problemos, ar ten, kur labiau išsiskleidžiusios bendruomenės, ar ten, kur jos labai koncentruotos, nežinau, ar norėsite atsakyti į šį klausimą. Ačiū Klodai. Aš taip pat kalbėsiu švediškai. Pirmiausia, ačiū už komentarus, kurie čia buvo išsakyti. Nuo savęs pasakysiu, kad esu labai dėkinga už pasiūlymų pakeitimus, e, už pakeitimų pasiūlymus. Jie bus balsuojami moterų komitete dėja pranešimo ilgesnio parašyti negaliu, kadangi mane riboja nustatytos apimtis. Jame stengsiuosi apimti kuo daugiau teisių. Bet e, moterų ir mergaičių Romų bendruomenėse problemos yra ypatingos, ypatingai didelės. Vadin Valero norėčiau pasakyti, kad labai svarbu įvesti ES piliečių savoką. Romų kilmės ES piliečiai dažnai pervažiuoja iš vienos šalies į kitą ir ubaga, elgetauja. E, e jų, aišku, labai skurdus žinių, išsilavinimo bagažas, jie elgetauja gatvėse, Švedijoje arba kitose ES šalyse. Šį klausimą kelti yra labai svarbu, kadangi ES laisvas piliečių judėjimas. Ir kai mes rašėme e, e šio pranešimo gairias, Tai nebūtinai galvojame apie Romus, nes pamatėme, kad e, tų žmonių tarpe yra ne vien tik tais Romų. E, jie neturi ir draud, sveikatos draudimo ir šiaip labai daug e, teisinių dalykų neišspręstų, kadangi ši žmonių grupė uh, atsiduria už klasikinės visuomenės ribų. Bet kai galvojame apie prieš diskriminaciją nukreiptas direktyvas, tai apie to žmonės galvojame kuo mažiausiai. Priešiškumo čigonams, priešiškumo romams E, tema yra labai sena ir ji, kalbant apie socialinę integraciją, turi būti viena iš labiausiai mums rūpimų temų. Mes turime liautis atgaivininėję numirėlį. Mes pirmiausia turime nustatyti diagnozę e, mes turime kovoti su priešiškumu Romams, su rasizmu. Aišku, pagrindą turime neblogą, tačiau turėdami tą pagrindą turime veikti. Labai reikalingas teisingumo ir susitaikymo komitetas. Kolegė Šakė sakė, kad reikia komiteto, kuriame dalyvautų Romai, tačiau Iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, taip ilgai buvę atskirti, laikyti antros rūšės piliečiai amžių amžius, tai labai sunku įsitraukti į tokį darbą. Jiems patiems apie save susidaro tokia nuomonė, Tačiau reikia sukurti tokią aplinką, kad tie žmonės paimtų savo likimą į savo rankas, kad galėtų rūpinti savimi ir visave, nu, e, visuomenė. Prieš keletą metų aš taip pat jaučiausi kaip antrarūšė pilietė, norėjau dirbti visuomenė ir su visuomenė, tačiau man buvo be galo sunku nes gyvenau neteisingai visuomeniai ir nelabai supratau, kodėl turiu aš jos labui dirbti. Bet vienu metu gerai padirbėjusi su savimi pasijutau pirmą klasę pilietę, nei geresnė, nei blogesnė už kitus. Pagimdžiau keturis vaikus, puikiai jaučiausi ir pagaliau pasijaučiau pilna teisė pilietę. Aš manau ir galiu Jums pasakyti, kad daugelis Romų taip jaučiasi. Mums reikia vizijos prie tos vizijos reikia pratinti ir romų vaikus, jie turi ruošti pamokas, rinkti gerus pažymius. Ir vaikai turi rūpintis, kad vaikai būtų kuo geriau integruojami. Ir tėvai turi rūpintis, kad vaikai būtų kuo geriau integruojami, kad jie geriau integruotųsi į visuomenę, netgi ir tie, kurie elgetauja. Kodėl jie elgetauja? ogi todėl, kad savo vaikams užtikrintų geresnę ateitį, kad jų vaikai lankytų mokyklas. Taigi visą visuomenę reikia informuoti, paaiškinti, kas tai per reiškinys yra priešiškumas Romams. Visuomenėje ne visur jisai vienodai pasireiškia, tačiau labai įtakoja įvairias struktūras bei politiką. Todėl Romus reikia įtraukti kaip pilna teisius piliečius į visuomenę. Visose srityse, taip pat ir e, valdymo srityje. Mes turime teisės, Romai turi teisės, mes gyvename atviroje demokratiškoje visuomenėje ir toje visuomenėje visi žmonės turi būti vertinami vienodai, nuo tų, kurie elgetauja gatvėse iki, gatvėse iki politikų. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas atveria labai daug emocinių ir ne tik emocinių, bet ir intelektualinių elementų. Dėkoju šešiliniams pranešėjams, mes tikrai puikiai dirbome ir koordinavomės, laikėmės orumo principų. Aš atsižvelgiau į, neprikla... į nevyriausybinio organizacijų ekspertų nuomonę ir į visų prisidėjusių prie nuomonės nuomonę. Ačiū Sarai ir pranešėjams. Pakeitimų praneš, pateikimo terminas yra 18 diena, Liepos 18 diena. Na, dabar siūlau perėti prie e, sąjungos e, apsau, apsaugų tartautinės apsaugos procedūros. E, beveik prieš metus buvo pristatytas bendrasis prieglopščio paketas, kuriame kurio dalis yra prieglopščio procedūrų reglamentas. Kaip žinia. Buvo pateikta daugiau nei 1500 pakeitimų. Ir 1596, 1596 pakeitimai. Tai yra labai svarbus pranešimas Loros Ferrari. Gegužės 29 dieną Loro Ferrari pristatė pirminę versiją savo pranešimo. Buvo diskusijos dėl jo ir dabar tiek pakeitimų yra gauta. Kadangi šiek tiek vėluojame, tai trumpai apžvelgsime šį dokumentą. Taigi dabar žodį suteiksiu pranešėjai Laurai Ferrara. Laurai Ferrara, prašom. Taip. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams iš kitų frakcijų už pateiktus pakeitimus. Beveik 1600 pakeitimų buvo pateikti. Aš manau, kad tai parodo, kad klausimas yra sudėtingas ir politiškai opus. Jis yra skirtas bendrai Europos prieglapščio sistemai. Praėjusią savaitę Strasbūrė mes suorganizavome pirmąjį susitikimą tarp šešėlinės pranešėjas. Su tam, kad būtų galima padiskutuoti apie pateiktus pakeitimus ir tam, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie e, įvairių frakcijų politiniai prioritetai ir kokio metodo reikėtų e, darbui ateityje. Susipažinusiu su, dokument, su pakeitimais e, pastebėjau, kad yra tam tikri svarbiausi klausimai, kurie kartojasi. Juos frakcijos žiūri skirtingai. Uh, dėsiu pastangas tam, kad e, būtų galima pasiekti kuo daugiau kompromisų ir kad tekstas būtų parengtas taip, kad būtų galima jam, mm, kad jis susilauktų kuo daugiau pritarimų Europos parlamente. Aš e, žinau, kad trišaliai dialogai bus labai sudėtingi, dėrybos su taryba ir komisija bus labai sudėtingos, taigi labai svarbu, kad ir parlamentas e, suformuluotų savo uh, tvirtą poziciją, kuriai būtų kuo daugiau pritarimo. Tikiuosi, kad bus galimybė dėrėtis e, ir iki metų pabaigos sustarti dėl e, Europos parlamento pozicijos ir nuo kitų metų bus galima pradėti dėrybos su kitomis institucijomis. Taryba, rodos, dar neturi konkrečios pozicijos. Darbai vyksta lietai, kaip kad patvirtino vakar ir Estijos e, pirmininkaujančioji Estija Libė komitete. Kai kurie pakeitimai parodo, kad e, frakcijos e, yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, turiuomenyje prievolę pasitelkti pritarimo procedūrą ir saugos trečiosios šalies apibriežti pagreitintos procedūros naudojimą. Visai šiais atvejais reikės pagalvoti, ar reikėtų ir toliau e, naudoti privalomą procedūrą ar savanorišką valstybių narių apsisprendimą. Taigi mes dar turėsime tartis kompromiso vardan dėl visų šių klausimų bet turėtume nepamiršti, kad labai svarbu užtikrinti galimybę pasinaudoti prieglapšių sistemą, kad reikėtų tokios procedūros, kuri būtų kuo veiksmingesnė, tiek žiūrint iš laiko perspektyvos, tiek žiūrint iš kašto, iš mm, išlaidų perspektyvos. Žinoma, naujos biurokratinės mm, prievolės galėtų šiems tikslams pakengti. Yra tokių klausimų, dėl kurių frakcijos e, galvoja panašiau, dėl kurių mes sutarsime greičiau. Tai pavyzdžiui, garantijos e, ir teisės, kurios turėtų būti taikomos prieglašio prašytojams. E, tai pasakytina taip pat apie laiko terminus, per kuriuos turėtų būti išanalizuojamas prieglapščio prašytojo prašymas. Uh, Pasibėse narėse situacija skiriasi, bet e, laikus reikėtų pagreitinti ir reikėtų užtikrinti, kad e, būtų atsižvelgiama į realią situaciją valstybės narėse. Taip pat dar vienas iš tų klausimų, dėl kurių sutarėme, yra procedūrinės prieglupšių prašytojų prievolės. E, aš asmeniškai per pakeitimus norėjau dar aiškiau suformuluoti tam tikrus uh, punktus, kurie yra skirti, pavyzdžiui, valstybių narių galimybei apibriežti saugę trečiąją šalį arba mm, pašalinimui tokios šalies iš saugus, saugių trečiųjų šalių sąrašo. Taip pat e, norėjau daugiau dėmesio skirti ir skundams, e, e, pateikiant prašymą pakartotinai. Apie šios klausimus dar toliau diskutuosime su visomis frakcijomis tarp šešėlinių pranešėjų, dėkoju kolegoms už įdėtą darbą. Aš esu tikra, kad mes ir toliau bendradarbiausime ir sieksime tvirtos e, Europos parlamento pozicijos formulavimo. Tos pozicijos mums reikia diskutuojant su kitomis e, institucijomis. Dėkoju. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį šešėliams pranešėjams EPP frakcijos vardu Žeron Lenarts. Dėkuoju. Aš neišanalizavau visų pakeitimų, dar laiko neturėjau. galėsiu dar vieną lagaminą vežtis į kelionę, šiandieną keičiau savo bilietą, tai galėsiu pasiskaitinėti jos. Norėčiau padėkoti Laurai, pranešėjai už jos įdėtą darbą ir norėčiau padėkoti už visus posėdžius, kurie buvo suorganizuoti. Mes taip užtikriname, per tokį dokumentą mes užtikriname, kad parlamentas tikrai stiprina savo vaidmenį. Aš suprantu, kad e, nuomonės skiriasi, bet manau, kad jos pasirinktas, pasirinktas požiūris yra tinkamas. Strasbūrė praėjusią savaitę APP pritarė priori, prioritetams. Dar nesutarėme dėl to, kaip turėtume juos parinkti, bet bent jau pritarėme patiems prioritetams. Prieglapščio procedūra turėtų būti aiški ir paprasta, valstybės narėse kol kas per daug skirtumų šioje srityje. Pastebėjau, kad ir iš mano frakcijos buvo pateikta pakeitimų, kuriais norima vėl grįžti prie direktyvos. Taip pat yra dar pakeitimų skirtų lankstumui suteikti valstybėms narėms reglamentų rėmose. Aš norėčiau tai žiūrėti atsargiau. Reglamentas yra tinkama priemonė prieglopšio procedūrai. Jeigu pritarėme tokiai minčiai, reikėtų neduoti per daug veiksmų laisvės valstybėms narėms, nes iš tikrųjų tokiu atveju reglamentas de facto taptų direktyva ir mūsų įdėtas darbas nueitų mm, vėjas. Taigi aš pritariu minčiai, kad procedūros turėtų būti suvienodytos valstybės narėse. Reikėtų užtikrinti, kad būtų galima numatyti e, procedūrą rezultatus. Dar vienas svarbus dalykas, svarbiausias dalykas yra pusiausvyros užtikrinimas tarp teisių atvažiuojančių Europos Sąjungą prieglašio prašytojų teisų užtikrinimo, žmonių, kurie bėga nuo karo teisų užtikrinimo ir procedūrų m, mm, tinkamo parinkimo tam, kad nebūtų galima jomis piknaudžiauti. Matau iš pakeitimų, kad kai kurie kolegos labai daug dėmesio skiria garantijų saugojimui, bet nepakankamai dėmesio skiria tiems, kurie nori piknaudžiauti mūsų sistemą. Mūsų frakcija tai yra, frakcija tai yra labai svarbus klausimas. Klausimas, kaip pavyzdžiui, mes kalbame apie pagreitintą procedūrą, apie saugias trečiasias šalis, kai kalbame apie veiksmus, kurių reikia imtis prieš asmenį išsiunčiant iš šalies. Na, aš manau, kad e, reikėtų suformuluoti Europos parlamento poziciją ir šiais klausimais. Procedūros turėtų būti veiksmingos. Visos procedūros e, turėtų būti supaprastintos. Uh, turėtų būti veiksmingesnės ir Europos parlamentas turėtų suprasti, kad yra tam tikrų keblumų dirbant su tam tikromis procedūromis vietoje. Turėtume užtikrinti, kad asmenys, kurie turės naudoti tą reglamentą, taikyti jį, galės tai padaryti veiksmingai. Taigi tiek norėjau pasakyti ir aš esu pasirengęs ir toliau bendradarbiauti. Ačiū dabar SND vardu Peter Midermurer. Dėkuoju poniai Ferrarai už didžiulį atliktą darbą. Aš savo bilietų nepasikeičiau, todėl esu pasirengęs dirbti su socialdemokratų pakeitimais, e, kurių tikslas yra užtikrinti e, pusiausvyrą tarp pareiškėjų teisių ir laisvių. Reikia užtikrinti pareiškėjų teisę į teisinę pagalbą nuo to momento, kai paraiška yra pateikta. Uh, ir advokatai gali, arba teisininkai, pavyzdžiui, padėti tokius dokumentus užpildyti. Kas dėl nelydimų nepilnamečių, tai reikėtų e, kitais prieglapšio dokumentais pasiremti ir juose padarytais pakeitimais. Komisijos pra, pra, pasiūlymas turėtų būti sušvelnintas dėl, pavyzdžiui, sankcijų, dėl antrinio judėjimų. E, Reikia užtikrinti, kad pareiškėjas gaus pakankamai laiko e, visiems reikalavimams e, paklusti. Ir e, reikėtų nepa, užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjamos pranešėjo teisės. Dabar kas dėl saugių kilmės šalių, tai parlamento pozicijoje šis aspektas yra puikiai atspindėtas. Na, o trečiosios šalies, trečiosios prieglapščio valstybės e, principas turi būti neprivalomas, o pasirinktinas. Dabar kas dėl bendrosios prieglapščio politikos, tai mes kaip kad Laura Ferrara sakė, bandysime siekti stiprios parlamento pozicijos. Ačiū dabar, Eker vardu, ponas Lahago. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Ferrari. EKR remia e, tikslą e, šio dokumento, kuris yra sustiprinti procedūras ir išvengti palankesnių sąlygų ieškojimo arba išsiuntimo. Mes e, naštos pasidalymo principą, principui, kurio, kurį siūlo komisija, nepritarėme, nes taip silpnesnės valstybės nukentėtų. Aš paminėsiu keletą svarbiausių dabar dalykų. Dėmesys turėtų būti perkeltas nuo solidarumo ir naštos pasidalymo prie e, į sugebėjimo tą naštą panešti ir tvarumo visuomenėse. Dabar kas dėl pranešėjai, tiksliau pareiškėjai turėtų būti įpareigoti likti tam tikro šalies teritorijoje, kai yra atliekamas tyrimas. Ir, pavyzdžiui, apsaugos statusas turi būti suteikiamas tik dėl rimtų priežasčių. Pareiškėjai turi teisę prašyti ne, ne, nemokamos teisinės pagalbos tik tai apeliacijoms, o ne visais procedūros etapais. Mūsų manimų valstybėms narėms turime suteikti daugiau laisvės dėl papildomų e, paslaugų, dėl sprendimo dėl papildomų paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos ar psichologinių paslaugų. E, valstybėms narėms turi būti palikta daugiau laisvės veikiant, e, esant grėsmėms viešajam saugumui, pavyzdžiui. Na ir dabar dėl bendradarbiavimo jis turėtų būti sustiprintas su e, ES valstybių narių institucijomis. Na, o laiko terminai turėtų būti sutrumpinti. Tai tiek kol kas būtų trumpai. Maname, kad pavyks konstruktyviai bendradarbiauti, dirbti su pranešėjai ir, ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū nuo Aldės. Sofija, prašom, jums žodis. Dėkoju. Cecilijos šiandien nėra, ji manęs paprašė jos pastabas išsakyti, bet aš dar porą nuo savęs pridėsiu. Nes aš esu prieimimo direktyvos pranešėja. Pirmiausia, Jurun Leinars norėčiau pritarti dėl būtinybės harmonizuoti nereikėtų čia bereikalingo lankstumo reglamente e, sukurti ir nereikėtų čia lygiuotis į direktyvą, taigi taisyklės turi būti vienodas. Antroji mano kaip pranešėjos pastaba. Aš labai norėčiau sužinoti kokia buvo pozicija balsuojant dėl kitų dokumentų. Mes juk sakėme, kad reikia derinti savo poziciją e, su uh, kitų e, direktyvų balsavimo rezultatais. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, dėl prieimimo rezultatų direktyvos, tai uh, balsavimo rezultatai buvo kitokie, gal net priešingi, tarkime, Eurodako direktyvai. Taigi reikėtų nuoseklumo laikytis reikia nuosakliai žiūrėti šį paketą. Taigi paprašyčiau sekretoriato uh, mums nurodyti, kaip buvo balsuota, pavyzdžiui, dėl kitų šio paketo dokumentų. Dabar dėl Cecilijos Vikstrom pastabų. Ji norėtų padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą šiuo klausimu. Labai daug pakeitimų buvo e, pateikta, todėl kompromisą pasiekti bus nelengva. E, kompromisai turėtų būti subalansuoti ir turėtų e, sukurti, tai taip pat turėtų būti laikomas pareiškėjo teisų. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad tik tai minimalių teisų pareiškėjų sistema būtų veiksminga. Cecilija Vikstrom e, sako, kad reikia užtikrinti, kad e, pareiškėjai būtų pakankamai informuoti ir kad pakankama jiems teisinė pagalba būtų teikiama. Ir taip išvengtume klaidų ir apeliacijų. Taigi reikėtų sistemos veiksmingumo siekti. Mm, dabar praktinis pavyzdys, pavyzdžiui, dėl nemokamos teisinės pagalbos. Komisija apribojo šią teisę, tačiau e, pareiškiai gali teikti apeliacijas. Cecilija Vikstrom sako, kad ji nenusteptų, jeigu dėl išsitęsusios procedūros, tai reiškia išsitęsusios prieimimo procedūros ir teismo procesų gali e, būti papildomų kaštų sukurta. Na ir aš dar asmeniškai noriu pridurti dėl e, prieimimo direktyvos, e, kad e, čia irgi yra atitinkam nuostatų. Cecilija Vikstrom sako, kad reikia užtikrinti e, pusiausvyrą tarp reikalavimų pareiškėjams. Pareiškėjai turi likti valstybėje narėje, kurioje pateiktas prašymas Ir mm, daug aspektų yra grinai praktiniai šiame reglamente. Cecilija Vikstrom tikisi, kad praktinis ir pragmatinis požiūris bus pasirinktas tam, kad būtų subalansuotas požiūris surastas ir tam, kad prieglaušio procedūra veiktų daug veiksmingiau negu kad veikia šiandien. Ačiū, Safi. O dabar žaliųjų vardų Skakeler. But... Thanks. Sorry, I, I didn't see anyone from GUI oh, okay. here today. I've well, just been uh, discreet. Then I would also like to thank uh, the rapporteur and the Nematau nieko iš GUE, arba jie labai gerai užsimaskavo, norėčiau kolegoms pranešėjams ir pranešėjams padėkoti už diskusiją. Paskutinėme posėdėje diskutavome apie prioritetus. Aš manau, kad būtų labai svarbu, kad gale gautumėm galutinį rezultatą, kuris užtikrintų, kad prieglapščio teisė būtų įgyvendinama. Ir tikiuosi taip pat, kad labai svarbu atsižvelgti į situaciją vietoje. Aš žinau labai nemažai atvejų, kai kurie kolegos taip pat kalbėjo apie jiems žinomus atvejus. Ir jie taip pat pademonstravo, kad tai, kas yra žinoma teoriškai, nebūtinai pasitvirtina praktikoje. Kartais e, ant voko užrašomas neteisingas adresatas. Ir e, tai būna tiesiog klaida, nors nebūtinai prašytojo klaida. Kartais neigiami sprendimai gali pakengti labai prašytojai, todėl reikia būti atsargiems, taip pat reikia būti atsargiems ir vengti apkrauti per daug valstybių narių, užkraunant joms tokią pareigą kaip patikrinimas, ar priimtinas tas prašymas ar ne. Aš nesu įsitikinusi, kad valstybė narė gali užtikrinti tokios procedūros įgyvendinimą, kadangi labai nežma, nemažai šalių jau yra susidūrusios su paprastaja prieglopščio prašymo procedūra. Taigi reikia įvesti tam tikrus saugiklius, kalbant apie prieglopščio prašytojo uh, E, teises ir, ir reikia labai atsargiai žiūrėti į bet kokią savoką, kurie pribotų prieglopščio prašytojo teises. Aš nemanau, kad galima padaryti e, mm, taip, kad, sakykime, peržengęs sieną, žmogus iš karto pasijustų saugus kitoje šalyje ir kad taip iš tikrųjų būtų. Taip pat norėčiau pasakyti porą apie pagreitintas procedūras. Pagreitintos procedūros kartais yra rengiamos tada, kai žmogus negalėjo susitvarkyti dokumentų, Ehm, bet ehm, juk tokiam darbui atlikti irgi reikia laiko ir papildomų pastangų bei pajėgų. Kartais iš Sirijos atvykstantiems žmonėms lengva atlikti tą pagreitintą procedūrą, tačiau dažnai atsitinka taip, kad būna daug netikrumo ir tada e, tas papildomas darbas užkraunamas, nors ir procedūra pagreitinta, užima labai daug laiko. Taigi mūsų darbe reikia būti nuosekliems, laikytis anksčiau priimtų reglamentų nuostatų. Ir aš manau, kad būtent dėl to mes sukūrėme kontaktinę grupę. Jeigu to nepakanka, tai reikės numatyti kitų būdų. Ačiū Ska. Prieš perdama žodį Laurai, Laurai norėčiau išgirsti uh, E, komisijos ir pirmininkiausios valstybės atstovų reakcija. Ačiū pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjai ir politinėms frakcijoms bei komitetui už darbą su šiuo pasiūlymu. Libe labai e, daug pakeitimų pateikė ir šiuo metu juos komisija tik nagrinėja, todėl galiu tik tai bendruosius komentarus pateikti. E, komentarų skaičius rodo, koks sudėtingas, kompleksiškas yra šis instrumentas, bet lygiai taip pat tai tik tai rodo, kokią svarbą šiam dokumentui komitetas pranešė ir apskritai visi nariai e, teikia. Ir mes linkime Jums visokiojopos sėkmės e, siekiant konsensuso dėl bandant susitarti dėl skirtingų pozicijų. Na ir Dabar labai trumpai noriu priminti komisijos pasiūlymo pagrindinius tikslus. Direktyva turi tapti reglamentu. Tai buvo sąmoningas komisijos pasirinkimas. Pagrindinis dalykas yra e, būtinybė išsaugoti sąjungoje erdvę, kurioje būtų apsauga tinkama e, suteikta. E, ir užtikrinti, kad e, tie, kuriems tikrai reikia tarptautinės apsaugos gaus ją. Procedūros turi būti įgyvendamos kaip įmanoma veiksmingiau, na, o valstybių narių ištekliai turi būti saugomi ir kaip manoma geriau panaudojami. Procedūrinės priemonės turi užtikrinti, kad uh, E, tik tai e, tie, kuriems tikrai reikia, e, gautų kaip įmanoma greičiau tarptautinę apsaugą. Ir taip pat reikalingas labiau harmonizuotas požiūris. Įvairovė tarp valstybių narių neturėtų dabar baigtis tuo, kad tie išsiuntimai paskui iš vienos šalies į kitą būtų organizuojami pareiškėjai turi pasirinkti vieną tik tai šalį, o ne bėgioti nuo vienos į kitą e, siekiant palankesnių sąlygų. Būtent todėl mes norime iš direktyvos tą diskreciją šiek tiek pašalinti. Norime daugiau aiškumo dėl įrankių, konkrečių procedūrų ir norime naudoti saugių e, kilmės šalių ir saugiųjų trečiųjų šalių sąrašus. E, sistema turėtų veikti veiksmingiau ir teisingiau dalyjantis naštą tarp valstybių narių. Na ir galiausiai reglamentu turėtume uh, turėti galimybę veiksmingiau dalintis tą naštą su ir kitomis pasaulio dalimis. Uh, Būtent todėl mes manome dėrėtų išlaikyti e, pirmosios prieglapščio valstybės ir saugios trečiosios šalies savokas reglamentą taipogi. Taip pat reikalingi ir saugikliai, kurių dėka būtų užtikrinta, kad niekas e, iš tų, kuriems tikrai reikalinga apsauga, nepraslys pro e, sistemą ir kad nebus e, tų pareiškėjų prašymai atmesti. Reikia numatyti nemokamą teisinę pagalbą visiems prieglapščio prašytojams, kurie neišgali už tai susimokėti. Ir tokia sistema ne tik tai užtikrintų geresnį prieglopšio teisų laikymasi, bet taip pat ir užtikrintų veiksmingumą didesnį sistemos, nes greičiau apdorotume prašymus. Na, o kas dėl konkrečiai pakeitimų, tai galbūt neverta pernelyg gilintis į juos šiuo etapu. Mes uh, daug e, pastabų pateikėme dėl pranešėjos e, pranešimo ir tikrai daug pakeitimų e, siekia didesnio veiksmingumo, aiškumo, geresnio teisų užtikrinimo, bet mes atsargiai žiūrėtume į prieimimo procedūras. Arba pavyzdžiui, E, saugiosios trečiosios šalies e, ar pagreitintos procedūros e, savokas. Dėkoju, tai tiek būtų. Pirmininkas, dėkoju, gal nuo pirmininkančios valstybės kas nors. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį bei galimybę apžvelgti e, situacija su šiuo dokumentu ir kokiegi pristatyti tolesnius žingsnius taryboje. Aš norėčiau padėkoti parlamentui, pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už visą atliktą darbą su šiuo dokumentu. Pirmininkaujant Maltai buvo e, tęsiamas dokumento nagrinėjimas e, prieglaušio darbo grupėje. Buvo taip pat teminis požiūris pasirinktas nuostatos dėl pareiškėjų su specialiais poreikiais buvo labai e, didelis iššūkis. Koordinacija ir e, dėrėjimas su kitomis paketo dalimis buvo problematiška čia. E, Maltos tikslas buvo sustiprinti procedūrą, sutrumpinti terminus procedūrų. Tačiau pasiūlymų kai kurių straipsnių nepavyko dar prieglopščio grupėje aptarti. Pirmininkaujant Estijai diskusijos toliau bus tęsiamos. Na ir pirmasis posėdis jau kitą savaitę vyks prieglopščio darbo grupėje. E, mes dirbsime su straipsniais, kurie dar nėra aptarti. Mūsų tikslas yra pirmąjį nagrinėjimą šio dokumento pabaigti kaip įmanoma greičiau, tam, kad pereitume prie antrojo svarstymo. Na ir be jokios abejonės pasiekti tarybos poziciją bendra yra mūsų tikslas. Pirmininkas dėkoju tarybos atstoviai. Aš taip pat noriu prisidėti prie kalbėjusiųjų ir padėkoti Lorai Ferrari ir dar kartą paprašyti baigiamasias pastabas išsakyti, prašom. Mente, um, ehm, Dėkuoju. Ačiū, kalbėsiu Norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai. Norėčiau pabrėžti, kad e, aš taip pat stengsiuosi užtikrinti, kad bus e, siekiama suvienodinto tarp valstybių narių sistemos, sistemų. Perinant nuo direktyvos prie reglamento, būtina užtikrinti, kad e, taisyklės būtų aiškiai suformuluotos nereikėtų palikti per daug lankstumo veiksmų laisvės. E, ir e, jeigu valstybės narės toliau galės pačios pasirinkti taisyklės, sistema toliau bus chaotiška ir ją bus sunku valdyti. Manau, kad Europos parlamentas ir apskritai visos institucijos turėtų dėti pastangas tam, kad taisyklės būtų kuo labiau savienodintos. Taip pat pritariu minčiai, kad reikėtų siekti nuoseklumo su kitais dokumentais, atitikimo tiems dokumentams. Komisija yra pateikusi pasiūlymus dėl dviejų dokumentų rinkinių. Būtina užtikrinti, kad visi dokumentai, kuriuos dabar analizuoja parlamentas, būtų vertinami kartu ir kad būtų užtikrinamas nuoseklumas tarp temų, kurios kartojasi ir kurios yra susijusios su bendra Europos prieglapščio sistema. Tiek šiam kartui. Tikiuosi, kad ir toliau mes taip pat puikiai bendradarbiausime. Dėkuoju. Ačiū. Dar nenumatėme datos, kada diskutuosime apie šį dokumentą komitete, tai padarysime po atostogų. Mes baigėme pirmąją posėdžių dalį iki sustikimo 15 val. Dėkuoju.